Thank you and uh, welcome. Dėkoju. Sveikinu surinkusius į bendrąjį klausimą. Užimtumo ir tarptautinės priekybos komitetus rengė šį, e, komitetai rengė šį klausimą. Kalbėsime apie transatlantinę e, investicijų ir priekybos partnerystę, TTIP. E, aš pereisiu prie savo gimtosios švedų kalbos dabar. Turim didelių vilčių susijusių su transatlantiniu susitarimu tarp ES ir Junktinių Amerikos valstijų. Tačiau e, yra ir nemažai nerimo, didelio nerimo. Mes kalbam apie aplinkosaugą, apie pagrindinės teisės, kalbam apie darbo santykius, kartu e, kalbam apie tuos aktualiausius klausimus, e, kurie mums rūpi krizės sąlygomis. Ir ar ta priekybos e, susitarimu mes tikrai išspręsim tuos klausimus, ar juos tik tai pagilinsim. Tad iš tikrųjų didžiulis nedarbas yra Europoje. Ir mūsų Europos parlamento narių e, uždavinys, kadangi mes turim e, tikrai didelę įtaką, galim daryti tai iš tikrųjų mes e, šiaip jau turėtume, turėtume aiškiai e, šiaip jau e, naudoti savo prerogatyvomis ir teikti reikalavimus. Ir todėl labai gerai, kad dabar surengiam dviejų komitetų bendrą su, su, su, posėdį ir tokiais įžanginiais žodžiais dabar tą norėjau pasakyti ir e, suteikiu žodį kolegai e, Tarptautinės prekybos komiteto e, pirmininkui Langiai. Labai ačiū. Dėkoju Marita, ponios ir ponai. Labai svarbu galvoti, kaip paveiks darbo, nedarbo situaciją šis susitarimas ir taip pat e, kokius standartus galime nusistatyti. Tai labai svarbu vertinant susitarimą. Aš esu tikras, kad jeigu mes nustatysime teisingas pagrindinės sąlygas, e, užtikrinsime daugiau darbo vietų Europoje ir pagerinsime darbuotojų teisės. Tačiau pirmiausia, reikia galvoti, kaip teisingai apibriežti, nustatyti sąlygas. Ir tai tikriausiai mūsų pagrindinis diskusijų objektas šiandieną bus. Reikia galvoti apie poveikį užimtumui, darbuotojų teisėms, kaip tiems dalykams atsilieps sustarimas. Akivaizdu, kad prekybos e, susitarimui gyventojai pritars tik tuo met, jeigu bus sukurti derami pagrindai, e, užtikrinti tam tikri standartai, užimtumas, užimtumo galimybės numatytos. Sustarime nereikėtų kalbėti tik tai apie netarifinių kliūčių ir muitų mokesčių panaikinimą. Taip pat reikėtų galvoti ir apie tvarų vystimasi. Jeigu o, kalbėsime apie darbuotojų taisės, teisės e, TTIP kontekste, e, žinome, kad JAV e, galioja aštuoni pagrindiniai e, darbo standartai, taplotinė ir JAV e, yra tik tai du ratifikavusi vergovės ir vaikų darbo uždraudimo klausimais. Tačiau kol, sustarimai dėl kitų, pavyzdžiui, kolektyvinių darbuotojų teisų nepatvirtinti. Ir reikia galvoti apie e, didelius pokyčius. Šiuolaikiniuose prekybos susitarimuose mes visuomet įrašome tvarumo skyrių e, siekdami užtikrinti, kad tarptautinės darbo organizacijos standartai bus e, įtvirtinti darbuotojų teisės įtvirtintos, taip pat mes siekiame, kad standartai apskritai pagerėtų ir e, norime, kad taisyklės būtų privalomojo pobūdžio. Ir nuobaudos žengtų kartu. Į taip pat reikėtų žiūrėti į E, investicijas. Labai dažnai kalbame apie valstybės ir investuotojų ginčių sprendimą. Tai yra nuostada, kuri užtikrina tam tikras garantijas investuotojams. Tačiau e, nekeliamas klausimas, ar investuotojai, tiksliau, ir keliamas klausimas, ar investuotojas išvelgs į darbuotojų teisės. Apie tai taip pat turime kalbėti. Įmonių socialinė atsakomybė turėtų būti plačiau apibriešta ir turime užtikrinti, kad įgyvendindami standartus įtrauksime plačiau negu dabar pilietinę visuomenę. Dėl to reikia e, bendrauti su patariamosiomis e, darbuotojų teisių grupėmis. Problemų iššūkių yra tikrai labai daug tų, kuriuos reikia įveikti, kad užsitikrintume neblogą sutarimą su JAV. Bus labai įdomu išgirsti komisijos vertinimus ir vertinimus dėl darybų socialinio aplinkosaugos standartų srityje. Labai malonu kad e, dalyvauja klausime Ignacio e, Garcia Besero, kuris yra vyriausiasis dėrybininkas ir taip pat pone Koliai. Tarptautinė darbo organizacija neseniai paskelbė tyrimą apie prekybos sutarčių socialinį aspektą. E, nagrinėjami e, nemažai susitarimų, paimti pavyzdžiai iš viso pasaulio ir tai parodo, kaip turėtų atrodyti deramas sutarimas su JAV. Tiek. Pradžiai dabar steiksiu žodį Maritai. Labai ačiū Bertui Langiai. Norėčiau pasveikinti e, pono Ignacio Garcia Bersero, kuris yra ES vyriausiasis darybininkas. Jums suteiksiu žodį įžanginiam pasisakymui, prašom. Ačiū, tikrai didelis, labai malonu aptarti su jumis e, šią transatlantinę priekybos ir investicijų partnerystės susitarimą, kalbant apie užimtumą ir teises. Savo trumpame pristatymė aš norėčiau susitelkti ne tik į užimtumo skyrių, kalbant apie TTIP, nors tai yra labai svarbi diskusijų dalis, bet manau, kad labai svarbu pasižiūrėti holistiškai į tai, kaip apskritai TTIP galės daryti poveikį visiems klausimams susijusiems su užimtumo ir socialinėmis sąlygomis. Esame įsitikinę kad toks susitarimas su JAV yra labai ambicingas, kad jis iš tikrųjų galės palengvinti prieigą prie rinkos, o tai turės teigiamą poveikį e, užimtumui ir augimui Europoje. Tiksliai negaliu pasakyti, kiek darbo vietų bus sukurta pasirašęs tokį priekybos susitarimą, tačiau tikrai aišku, kad daug darbo vietų Europos Sąjungoje priklauso nuo e, prekybos su JAV. Žinau, kad 5 milijonai darbo vietų yra su tuo susiję. Taigi mes tikimės dar labiau išplėsti transatlantinę prekybą ir kuo labiau ją išplėsime, tuo geriau galėsime prisidėti prie darbo vietų kūrimo. Na, o tai reiškia, kad mums reikės e, susidėrėti dėl tokio susitarimo, kuris būtų ir ambicingas, ir subalansuotas. E, nenorėčiau dabar kalbėti apie labai konkrečius dalykus, detalės, tik tai e, paminėsiu pačius svarbiausius dalykus. Kalbant apie prieigą prie rinkos ir kalbant apie paslaugas, viešuosius pirkimus, tai visai neseniai mes sudarėme labai ambicingą susitarimą su Kanada ir jau matome, koks galėtų būti siekių lygmuo, ką būtų, gal, ko būtų galima pasiekti derintis su JAV. Mūsų susitarime mes susitarėme dėl svarbių dalykų ir taip pat užtikrinome apsaugą labai pažeidžiamiems ekonomikos sektoriams. Mes sudarėme veiksingą susitarimą dėl paslaugų ir stengiamės apsaugoti viešasias paslaugas ir taip pat apsaugoti audiovizualinį sektorių. Ir dėrybos dėl viešųjų paslaugų mes neįsipareigosime dėl viešųjų paslaugų, nes norime, kad vyriausybės e, būtų atsakingos už tai, kokias paslaugas, kokias viešasis paslaugas reikėtų teikti. Taigi tokio požiūrio laikomės, e, laikėmės ir laikysimės su JAV. Mes taip pat pasiekėme svarbių rezultatų dviejose srityse, dėl kurių dėrėti su JAV yra gala, gana sudėtinga, tačiau mes esame labai suinteresuoti tuo. Tai yra nediskriminacija viešųjų pirkimų srityje ir geografinių nuorodų apsauga. Vienas iš didelių iššūkių pasirašant TTIP yra tai, kad mes tengiamės pasiekti pažangos, e, siekdami užtikrinti reglamentavimo suderinamumą tarp JAV ir ES, bet visa tai pagrįsta dviem labai svarbiais principais. Pirmasis yra nesumažinti apsaugos ligmens, jokių būdų mes e, nesumažinsime nei socialinių teisių, nei aplinkos, nei sveikatos dalykų ir visiškai išlaikysime ES reglamentavimo autonomiškumą. Ir kalbant apie šias dvi sritis, tai esame įsitikinę, kad visa nauda priklausys nuo mūsų galimybių, nuo mūsų pajėgumų pasiekti susitarimą reglamentavimo srityje. Norėčiau pateikti keletą pavyzdžių. E, prekyba automobiliais yra vienas iš svarbių klausimų. Ir tai turės e, didelė, didelė, reikšmingas pasiekmes, nes e, mes norime padidinti automobilių iš Europos eksportą į JAV. Ir žinome, kad E, tarifai yra tik 2,5 procentai JAV, taigi mūsų pajėgumai padidinti automobilių eksportą į JAV priklausys nuo to, kaip pavyks susitarti dėl reglamentavimo atitikimų, atitikties dėl saugumo. Ir Mes nenorime, kad būtų dubliuojami patikrinimai ir tai yra labai svarbu įmonėms, kad būtų galima eksportuoti automobilius į JAV. Tai e, reikia susitarti dėl inspekcijų, kad jos nebūtų dubliuojamos JAV ir Tai bus labai svarbu ir kitose sektoriuose, kaip ir medicininių prietaisų, vaistų sektoriuje ir kitose srityse, kurios yra susijusios su maisto produktais. Suprantama, visa tai e, turi eiti kartu, reikia užtikrinti darbo teisę ir, kaip teigia pirmininkė, Visai neseniai buvo pasirašytas susitarimas su Koreja ir buvo skyrius dėl priekybos ir tvaraus vystimosi ten buvo įtrauktas skyrius į apie užimtumą ir aplinką, derinti su JAV mes irgi einame tuo pačiu keliu, irgi e, įtraukiame užimtumo ir aplinkos klausimus į e, šiuos susitarimus. Yra tokie skyriai dėl užimtumo ir dėl aplinkos. Taigi su visomis šalimis, su kuriomis mes paprastai derėmės dėl tokių priekybos susitarimų, tai turbūt mes visi sutarėme, kad reikia pripažinti užimtumo teises. Suprantama, skiriasi europinis ir JAV modeliai, todėl mes darybų metu stengiamės pasižiūrėti, kaip galima tuos skirtumus suderinti, remiant, ne, remiantis ne mažiausių vardiklių, bet kaip būtų galima pagerinti situaciją užimtumo ir aplinkos rytise. Mūsų pradinis e, taškas yra labai rimtas skyrius, dėl kurio susidėrėjome su, ja, su Kanada dėl tvaraus vystimosi ir ten yra skyriai dėl užimtumo, dėl aplinkos. Ir tai yra nurodyta mūsų interneto svetainėje, tai yra labai svarbus pagrindas dėryboms su JAV bet tuo pačiu mes matome, kad yra daug sričių, e, kuriuose mes gal turėsime ir nusileisti dėrybose su JAV, e, kai lyginame tą susitarimą, kuris pasirašytas su Kanada ir kuris, dėl kurio derimasi su JAV. Taigi mes dar išklausysime ir kitų pranešimų šiuo klausimu, bet mums pasirašant šiuos susitarimus yra labai svarbu e, daryti nuorodas į Traptautinę darbo organizaciją reikalavim, ir jos patvirtintus reikalavimus. Todėl e, ir susitarime su Kanada, mes pradedame nuo nuostatų, kad nepaisant ar TDO konvencija yra ratifikuota ar ne, reikia užtikrinti, kad teisės aktai šalyje atitiktų tas konvencijas, konvencijos nuostatas. Taigi, nepaisant to, ar ratifikuota TDO konvencija ar ne, tas nuostatas reikia užtikrinti ir e, dėrybose su Kanada mes nurodėme tam tikrus įsipareigojimus dėl tinkamo darbo reikalavimų patvirtintų TDO, taip pat dėl saugumo darbe. Mūsų susitarimuose e, nurodoma, kad reikia nuolat dėti pastangas tam, kad būtų ratifikuotos tas TDO konvencijos, kurios dar nebuvo ratifikuotos. Dar vienas labai svarbus dalykas mūsų susitarimuose - tai yra pilietinės visuomenės vaidmuo. Ir susitarime su Kanada mes e, nustatėme tokią sistemą, pagal kurią abi susitarimo šalis e, e, turi grupės, kurios dirba užimtumo ir socialinių klausimų srityse ir taip pat yra pilietinės visuomenės forumai, e, kurie e, dalyvauja įgyvendinant tvaraus vystimosi skyrius. Taigi, tai yra tos rytis, kurios, kuriuose mūsų nuomonė mes galima pasiekti dar daugiau. Įtraukiant pilietinę visuomenę į stebėsnios pro, e, procesus, mes taip pat turime galvoti, kiek toli pilietinė visuomenė turėtų daly, nužengti, kiek turėtų dalyvauti, ar apsiriboti reikia tvaraus vystimosi skirimi, ar e, eiti plačiau, nes yra aišku, kad yra ir kitų aspektų TTIP sustarime e, turi būti aktualūs ir bus aktualūs socialiniams partneriams. Vienas iš klausimų, apie kuriuos galvojame, yra reglamentavimas, reguliavimas, kaip užtikrinti, kad ateityje bus institucijos, kurios leis pagerinti bendradarbiavimą tarp reguliavimo struktūrų struktūrų ir šiame kontekste reikia galvoti, kaip skirtingi pilietinės visuomenės, verslo, profsąjungų, nevyriausinių organizacijų atstovai galėtų dirbti šiame darbe dėl reglamentavimo bendrame reglamentavimo srityje darbe. Mes per pastarosius metus apie tai diskutavome su JAV partneriais ir pasiekėme tam tikrą tašką, kai galėsime į prieš antrąjį kitą darybų e, raundą pateiksime konkrečius pasiūlymus dėl tvaraus vystimosi skyriaus. Vienas buvo e, pateiktas e, pasiūlymas JAV dėl skaidrumo viešosios politikos komisijos narė Malstrom parlamente apie tai kalbėjo. Taigi, kai E, su valstybėmis narėmis jau išnagrinėsime e, ir parlamentų šį pasiūlymą, jį viešai paskelbsime savo puslapyje ir jūs visi galėsite pasižiūrėti į mūsų sustarimą su Kanada, kur yra tam tikri elementai, kurie tikriausiai taip pat atsispindės ir mūsų konkrečiame pasiūlyme JAV. Dėkoju, ponė Besero, dabar suteiksiu žodį poniai Kolibaly. Tarptautinės darbo organizacijos mokslinio tyrimų departamento atstoviai ir ji parodys mums, e, pristaty, parodys mums skaidrių. Ačiū. Pirmiausia, ačiū už tai, kad e, pasikvietėt mane šiandien ir aš dirbu tarptautinėje darbo organizacijoje, tyrimų skyriuje, tyriu, e, tyrinėjau globalizaciją, konkurencingumą ir kitus klausimus. Uh, kad mes dalyvavom daugia, daugiametėje, daugiamečiame projekte, kur e, ir ne per seniausia paskelbėm ataskaitą, kur kalbam apie būtent tam tikrus aspektus susijusius su laisvosios prekybos susitarimais. Uh, Kaip jau buvo paminėta mūsų ataskaitoje, iš tikrųjų mes vertinam darbo užimtumo nuostatas prekybos susitarimuose, institucinių požiūrių, kartu vertinam konkrečius atvejus ir teikiam rekomendacijas. O šiandien aš e, noriu pakalbėti e, apie tai, e, tiesiog remdamasi mūsų tyrimo rezultatais, tyrimų kuriuos mes atliekam tarptautinėje darbo organizacijoje, tad vėlgi atsižvelgiam į geriausiąją praktiką, e, kartu e, kitus pavyzdžius mes iš tikrųjų nedarom, netliekam konkretaus tyrimo susijusio tra, su transatlantinė priekybos ir investicijų partnerystė, mes tiesiog ištyrėm jau sus, sudarytų susitarimus. Tad dabar toks bus mano pristatymas. Pirmiausia, bendrai apžvelgsiu padėtį. Ir toliau tada pakalbėsiu apie tarptautinės darbo organizacijos e, vaidmenį e, ir kartu dėl būtent e, darbo santykių e, priekybos susitarimuose ir kartu paminėsiu, e, pakomentuosiu ES ir JAV požiūrį, kurio buvo laikomasi vėliausiuose paskutiniuose susitarimuose. Pirmoji dabar e, skaidrė rodo vėlgi per 24 e, metus e, sudarytus įvairius prekybos susitarimus. Tai dabar kalbam apie laikotarpį nuo 94 metų ir dabar jau 69 tokie priekybos ir e, susitarimai, kuriuose atsispindi užimtumo nuostatos. Tačiau atsispindi bendras tokių susitarimų su užimtumo nuostatomis skaičius sunku galbūt įžiūrėti, bet čia e, šita skaidrė dabar atrodo rodo e, padėti e, per pastaruosius ketverius metus ir čia matyti, kiek e, tokių susitarimų įsigaliojo nuo 2000 dešimtųjų metų susitarimų su da, užimtumo nuostatomis. Tokių susitarimų nuo 2010 metų buvo 29 kartu su tarp kai kurių ES valstybių narių. Tad e, iš tikrųjų tokių susitarimų skaičius didėjo. Ir vėlgi buvo sudaryti susitarimai tarp ES, e JAV, Kanados, paprastai ten tradiciškai traukiami e, užimtumo, užimtumo nuostatos, bet kartu paminėtini susitarimai su EFTA erdvėje, Pietų Koreja, Kinija, Čile Ir dabar dar šita skaidrė rodo e, vėlgi kokia yra susitarimų e, perspektyva. E, mėlyna spalva paminėti regionai, kur šalis susidariusios priekybos susitarimus su užimtumo nuostatomis, o žalia spalva kita padėtis. Tad 40 procentų tokių susitarimų vėlgi sudaryta tarp JAV e, ir ES įvairių valstybių narių. Na ir Taip, matyti, kad e, būtent priekybos susitarimuose didėja nuostatų susijusių su užimtumu. Ir tai pasakytina ne vien tik tai apie ES ir JAV susitarimus, bet ir e, apskritai plačiau. O dabar koks e, mūsų organizacijai tenka vaidmuo, ypač stebint darbo standartus. Mes, aišku, vadovaujame savo dėrybiniais įgaliojimais E, priimam tarptautinius darbo standartus, kartu skatinam jų ratifikavimą, e, įgyvendinimą ir prižiūrim, kaip jų laikomasi. Tad e, iš tikrųjų žiūrim kartu, kaip daroma priekybos susitarimuose. 60 procentų tais atvejais, kai kalbama apie užimtumo nuostatas, tai žiūrima, kiek tos nuostatos atitinka mūsų patvirtintus standartus E, ir vėlgi, kiek laikomasi svarbiausių e, konvencijų. Ir e, tokiu būdu mūsų organizacija iš tikrųjų dabar skatina tokių nuostatų ratifikavimą, įgyvendinimą laisvosios priekybos susitarimuose. Kartu yra ir priežiūros mechanizmas. Mūsų komitetai pagal tą mechanizmą gali renkti ataskaitas apie tai, kiek laikomasi tarptautinių darbo standartų. Uh, Dabar kaip mūsų organizacija dalyvauja e, prižiūrint tarp, e, tarptautinius darbo standartus po to, kai jie jau atsispindi e, tarptautiniuose susitarimuose. Čia kaip tik atrodo, matyti, kokiais mechanizmais mūsų organizacija vadovaujasi tam, kad būtų galima įgyvendyti tarptautinius darbo standartus, tiesiog žiūrint, kaip jų laikomasi pagal susitarimus. Ir dabar techninio bendradarbiavimo tris, trys pavyzdžiai matyti. JAF, Kolumbija, JAF, Kambodža, e, JAF, e, Kafta susitarimas. Ir tai yra pavyzdžiai, rodantis, kaip mūsų organizacija padėjo partneriams šalims laikantis e, susitarimuose numatytų nuostatų. E, E, vėlgi per pajėgų, inspekcijų pajėgumus ar tiesiog e, konkrečiai remiant. Ir čia paminėčiau, noriu vieną konkretų atvejį, JAV e, Kambodžos susitarimo atvejį. Tas atvejis unikalus, turiu galvoje užimtumo nuostatas laisvosios priekybos susitarime. Ir mes 99 metais tas susitarimas buvo sudarytas. Tad ir mūsų organizacija dalyvavo e, labai aktyviai įgyvendinant programą. Per programą buvo parengti tam tikri e, rodikliai, per kuriuos buvo, e, kurie, kuriais buvo galima stebėti, kaip konkrečiai įgyvendinėmi darbo standartai. Ir kartu uh, buvo, kartu mes stebėjom e, ir rengiam ataskaitas apie tai, kaip laikomasi užimtumo standartų. Dvi problemos. O daugeliu atveju iš tikrųjų pastebėjom, kad darbo standartų laikymosi padėtis gerokai pagerėjo. Antra, e, mūsų organizacijos e, priežiūros mechanizmai. Tai pirmiausia, mes e, šiaip jau vėlgi žiūrėjom į susitarimus tarp JAV ir ES valstybių narių e, kartu per tam tikrų e, ginčių sprendimo procesus. Ir Na ir dar trumpai norėčiau pakalbėti uh, kok, kok, apie pas, paskutinius e, susitarimus ir ES ir JAF e, tiesiog e, požiūrius, kalbant apie ginčių sprendimą. ES Kanados susitarimas čia neminimas, kadangi jis dar kol kas neratifikuotas. Toliau, dėl tartautinių darbo standartų susitarimuose. E, Tad visos e, mūsų organizacijos e, valstybės saistomos 99 metų e, deklaracijos nuostatų ir ten atsispindi svarbiausia tie darbo standartai. Tačiau, aišku, požiūriai skiriasi. ES ratifikavo visas devynes mūsų organizacijos konvencijas ir dabar stengia, stengiasi veiksmingai įgyvendinti. Pavyzdžiui, kai buvo susidarytas ES Korejos susitarimas, tai buvo pabrėžta, kad reikėtų e, susitarimo šaliai ratifikuoti likusius, likusias konvencijas. ES e, Centrinės Amerikos e, atveju irgi pabrėžtas ratifikavimo poreikis. O JAF ratifikavo tik dvi mūsų organizacijos konvencijas ir Čia daugiau remiamasi e, vidaus e, įstatymais, tačiau įstatymų nuostatos turi dėrėti su 99 metų deklaracija, 98 metų deklaracija. Tad vėlgi ten nustatytas e, ratifikavimas kaip tam tikra sąlyga. Ir vėlgi toks mechanizmas buvo panaudotas keliais jau atvejais, Irano, Meksikos susitarimų atvejais ir tokiu būdu e, taip, buvo numatyta teisė, sakykime, jungtis į profsąjungas ir, ir kartu numatytos tam tikros nediskriminavimo nuostatos. Toliau, stebėsena ir bendradarbiavimas. Tačiau šiuo atveju ES e ir JAV požiūriai e, panašus, pirmininkė nutraukė, jūs jau e, kalbėjot jums skirtą laiką, gal galėtumėt sutrumpinti. Taip, dabar aš norėčiau pakalbėti apie ginčių sprendimą, sprendimo mechanizmą. ES e e, taiko konsultavimasi, įtraukiant ekspertus ir kartu rengia tam tikras privalomas rekomendacijas. Ir čia mūsų organizacija iš tikrųjų teikia konsultacijas O JAV dar yra papildomas procesas, galima tada pereiti per tribunų arbitražą ir gali num, būti numatomos sankcijos. Tačiau tik paskutiniu atveju buvo grieptasi, Gvatemalos atveju buvo grieptasi to paskutinio mechanizmo. Bet dabar e, šiaip Gvatemalos e, atvejis yra e, aktualus šiuo atveju ir pats pats toks e, seniau, pats vėliausias atvejis. Tad e, buvo dabar e, ieškinys pateiktas lapkritį po 2008 metų, praėjus penkeriems, šešeriems metams. Ir čia paprastai uh, mūsų organizacija pateikė tam tikrų komentarų dėl, sakykime, teisės e, jungtis į profsąjungas, dėl kitų tam tikrų dalykų. Bet e, vis dėlto yra panašumų tarp to, kaip pateikiami ieškiniai. E, ir čia vėlgi atsižvelgiama į Gvatemalos atvejį, tad pagal laikantis mūsų organizacijos tam tikrų re rekomendacijų. Tad e, Gvatemala dabar turi 30 dienų atsakyti į, į ieškinį ir e, vėlgi paskutinė skaidrė rodo mūsų organizacijos vaidmenį. Tad vaidmuo yra tradicinis Mes tiesiog prižiūrim, kaip laikomasi darbo standartų, kaip įgyvendinamos nuostatos. Dvi sritis, kur mūsų organizacija gali vaidinti stiprų vaidmenį, būtent kalbant apie transatlantinę priekybos ir investicijų partnerystę tiesiog vėlgi e, gali tiesiog prižiūrėti, kaip laikomasi nuostatų susijusių su visais mūsų, tai, visomis e, konvencijomis. Tad čia išeitų mūsų vaidmuo plačiau negu vien e, konsultacijos. Uh, ir mes šiaip kaip jau atliekam tyrimus, per kuriuos vertinam ne vien kiekybinius aspektus, bet ir kokybinius aspektus, tad vėlgi mes galim, mes turim tam tikrų statistinių duomenų apie darbo vietų sukurtų skaičių ir kitais e, dalykais susijusiais su darbo vietomis, kokios rūšės darbo vietų. Ir mes 15 e, metais tikimės sulaukti galutinės ataskaitos apie tai. Ačiū, dabar suteiksiu suteiksiu žodą, žodį ponui Jenkins ir jis yra vyres, vyriausiasis patarėjas ETUC. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums abiems komitetams, kad pakvietė mūsų profsąjungų atstovus, e, mes vienijame profsąjungas ir Europos Sąjungoje ir vėliau ETUC e, turi savo poziciją dėl TTIP ir yra tam tikros ribos, raudonosios linijos. Pirmiausia, reikia užtikrinti viešasias paslaugas ir šiuo klausimu džiaugiuosi, kad ponas Garcija Barcero paminėjo komisijos tikslą užtikrinti viešųjų paslaugų apsaugą. Tačiau vis tiek, manome, kad e, visa tai yra pagrysta tokiu neigiamu e, sąrašu dėl CETA susitarimo. Bet šiandien mes kalbame apie užimtumų ir socialinę politiką ir būtent ties tomis temomis ir susitelksime. Pirmiausia, mes norime, kad būtų skyrius e, užimtumo klausimais, jis būtų gyvendinimas, būtų išsamus. Džiaugiuosi, kad TDO atstovė ką tik kalbėjo apie mokslinių tyrimų užimtumo srityje kokybę. Mes e, nesame įsitikinę dėl to, kad bus sukurtos tinkamos darbo sąlygos e, pasirašius TTIP. E, CEPA ataskaitomis, kuriomis remiasi komisija. Tai yra įtvirtintas tam tikras modelis ir e, kalbama, kad bankai organizuoja, kuria darbo vietas ir patys žinome, kokia yra kokybė šioje srityje, bet netgi šioje ataskaitoje kalbama tik apie 0,5 procentų augimą per 10 metų. Taigi klausimas, kokio, kokios darbo vietos bus sukurtos, kur jos bus sukurtos ir kokia bus jų kokybė. Kolega e, Johnny Capaldo iš TDO e, parengė tyrimą, kurio remiantis teigiama, kad pasirašius TTIP bus prarandama darbo vietų. Ir remiamasi kitų modelių, nei ne tuo, kurį naudoja jungtinės tautos. Taigi, kalbant apie darbo vietų kūrimą, reikalingas poveikio vertinimas dėl priekybos tvarumo ir praėjusiu metu Liepos mėnesį buvo paskelbta, kad techninė ataskaita vėluoja, mes jos dar neskaitėme. Taigi nesame įsitikinę, kokia bus situacija užimtumo srityje. Nesame, dėl to, nesame įsitikinę nei, kad bus prarasta darbo vietų, nei kad sukurta. Tiesą sakant, tai, kad bus prarasta darbo vietų, yra realesnis scenarius. Kalbant apie reikėtų turėti kažkokį mechanizmą tuo atveju, jeigu būtų prarandamos darbo vietos. Ir jeigu EGF lėšos būtų minimalios, tai vėlgi reikėtų galvoti ir apie lėšas žemės ūkio srityje. Taigi šiaip ar taip mums reikalingas kažkoks suderinimo, koregavimo mechanizmas. Toliau reikėtų kalbėti apie teisės aktus ir apie teisės aktų suderinimą. Vėlgi, TTIP susiję ne, susijęs ne tik su rinkos prieiga. Kalbant apie teisės aktų suderinimą, Norėčiau paminėti transatlantinę ekonominę tarybą ir darbas vyko ilgai ir ne prekybos direktoratas, bet įmonių direktoratas dirbo tuo klausimu ir daug metų buvo skirta tam, kad būtų išsiaiškinta, ką ta taryba turėtų veikti ir iš tikrųjų buvo veikla įstrigo. Taigi aš nesu įsitikinęs, ar tas reglamentavimo suderinamumas turėtų būti TTIP suderinamumo sudėtinė dalis, ar turėtų būti tariamasi dėl to atskirai juk vis tiek bus daroma nuolaidų ir dėl prieigos prie rinkos, ir dėl priekybos standartų, ir visą tai reikėtų atsižvelgti. Dar vienas dalykas, kuris buvo pasakytas ir Ignacijų labai teisingai sakė, jeigu bus tokia reglamentavimo taryba, reguliavimo taryba, tai socialiniai partneriai turėtų joje dalyvauti e, ir, ir dirba patarėjai, verslo tarybos patarėjai, yra tarp transatlantinės priekybos vartotojų taryboje dirbantis patarėjai ir ETUC e, turėtų pateikti skaičius ir tie skaičiai ir ES ir JAV pusėje turėtų sutapti. Grįžtant e, prie darbo klausimų, mums reikalingas ištamus susitarimas mes yra tam tikras tvaraus vystimosi skyrius. Mes manome, kad Susitarimo pagrindinėje dalyje turėtų būti kalbama apie socialinę politiką. Ir dėl investicijų e, turi būti pažymėta investuotojų atsakomybė, e, reikėtų turėti galvoje e BPO gairės ir trišalę deklaraciją dėl tarptautinių priekybų ir socialinės politikos. E, jungtinių tautų principai dėl įmonių ir kiti tarptautiniai susitarimai, e, kitos tarptautinės konvencijos turi būti paminėtos susitarimo pagrindinėje dalyje, taip pat ir skyriuje dėl užimtumo. Antra, dėl paslaugų. Mes norėtume, kad būtų tam tikras sąrašas, įsipareigojimų sąrašas. Ir šis paslaugų klausimas yra mums labai svarbus ne tik dėl to, kad daug žmonių dirba šioje srityje, bet patys principai labai svarbu. Ir būtų negerai, jeigu JAV pasiūlytų nurodyti kokiuose nors išnašuose uh, darbuotojų situaciją tam tikroje šalyje. Taigi manome, kad reikalingas arba minimalus reglamentavimas, arba kolektyvinė sutartys tuo klausimu. Ir mes manome, kad tos nuostatos turėtų būti ne išnašuose, o pagrindinėje teksto dalyje. E, kalbant apie pasiekmes e, dėl vidaus rinkos, e, situacijos vidaus rinkoje, dėl perkeltų darbuotojų, Tai irgi turėtų būti nurodyta. Dėl viešųjų pirkimų, kalbant apie 94 metų TDO konvenciją, tai, tai irgi, ji irgi turėtų būti nurodyta pagrindinėje teksto dalyje. E, reglamentavimo e, suderinamumas turėtų būti nurodytas, mums reikėtų užtikrinti sveikatą, sveikatos apsaugą, reikėtų paminėti REACH Taip pat buvo kalbama apie biurokratiją. Jūs kalbate apie biurokratiją, o mes kalbame apie tuos minimalius reikalavimus, kurie turėtų būti užtikrinti, koks turėtų būti politinis sustarimas dėl standartų. Kalbant apie ginčių sprendimą, darbo sąlygos turėtų būti nurodytos ir taip pat turėtų būti įtrauktas ginčių sprendimo metodas dėl užimtumo skyriaus, jis dėl tvaraus vystimosi skyriaus. Ir kalbant apie užimtumo ir aplinkos reikalavimų santykį, nereikėtų daryti nuolaidų ir, ir aukoti vienu, vieno arba kito dalyko. Svarbiausi tikslai turėtų būti nuolat gerinti standartus. Ir problema yra tai, kad JAV nėra ratifikavusi didžiosios daugumos TDO konvencijų, kurios buvo paminėtos. Bet ir tos šalys, kurios ratifikavo tas konvencijas, e, nieko nedaro siekdamos jas įgyvendinti. Taigi Manome, kad šioje srityje būtų naudinga sudaryti priekybos sustarimą. Įgyvendinimo nuostatos yra pačios svarbiausios. E, CETA susitarime su Kanada buvo teigiama, kad bus dedamos pastangos ratifikuoti konvencijas. Na, mes prašyme, kada, nurodyti, kada tie įsipareigojimai bus įvykdyti. Ir jeigu JAV nepadarys to per nurodytą laikotarpį, tuomet reikėtų įtraukti tai į susitarimą ir galbūt prie sutarties reikėtų pridėti priedą dėl TDO sutarčių ratifikavimo. Toliau, kai buvo paminėta SETA, buvo minėtos TDO konvencijos ir buvo paminėtos ne tik pagrindinės be TDO konvencijų mes norėtume, kad būtų kalbama ir apie Europos socialinį modelį. Visa ta demokra... nuostatos dėl demokratijos darbo vietose, manome, kad tai turėtų būti įtraukta į TTP. Tai Ir tai turėtų būti taikoma ne tik federaliniu lygmeniu. Ši susitartis sudaroma ne tik tarp Vašingtono ir Briuselio. Ir dar vienas labai svarbus dalykas. Susitarimas turi būti įgyvendinamas JAV ir Kanada turi privalumų. E, lyginant su ES, jie turi tam tikrą nuobaudų mechanizmą ir manau, kad tai turi būti įtraukta į TTIP. Bušo vadovavimo laikotarpiu e, buvo įtrauktos nuostatos dėl gyvendinimo. Tai reiškia, kad jeigu kita šalis nevykdo savo įsipareigojimų, tai sulauks tam tikrų sankcijų. Ir mums e, reikalinga e, nurodyti tuos dalykus ir tikrai tai turėtų būti kaip mažiausias reikalavimas nurodomas JAV. E, skyriuje dėl užimtumo turi būti žodis privalomas, binding, bet kita vertus reikia žinoti, ką jis reiškia. Ir, ir viena ir kita šalis turi žinoti, ką reiškia tas privalomo pobūdžio binding. Ir mums reikalingi tam tikri standartai. Komisija teigia, kad norėtų pradėti iš naujo, tačiau e, priekybos generalinis direktoratas turėtų užtikrinti, kad būtų įtrauktos nuostatos dėl įgyvendinimo ir kad iš tikrųjų iš naujo ir prasmingai būtų viskas pradėta. Ačiū. E, Madam Santos. Dėkoju. Dabar ponė Santos pasisakys iš Business Europe. Dėkoju. Pirmininkė, sveiki visi. Bandysiu pristatyti darbdavių perspektyvą tų, kurie turėtų sukurti darbo vietų. Manau, svarbu pirmiausiai pasakyti, kad tam, kad užsitikrintume geras investavimo sąlygas, gerą verslo aplinką ir sukurtume kokybiškas darbo vietas. Tiek Business Europe, tiek ETUK e, labai e, daug apie tai ir seniai kalba kaip socialiniai, su socialiniais partneriais. Mes turime sukurti tokią aplinką, kuri leistų atsirasti toms geresnėms darbo vietoms, geriau apmokamoms darbo vietoms. Mes sutinkame e, ir vieni ir kiti, kad reikia geresnių ir geriau apmokamų darbų. Taip pat reikia užtikrinti, kad būtų daugiau investicijų, taip pat ir Europoje. Ir joje, bet sėti tas išorės investicijas su europietiškomis darbo vietomis. Ir tą mes turėtume žiūrėti plačiau negu priekybos darbo atvarkė. Business Europe tai yra svarbiausi dalykai. Šiandieną kalbame ne apie vidaus pusę, kuri taip yra labai svarbi, mums reikia tikros bendrosios rinkos ir daug ką dar reikia nuveikti šioje srityje, bet mes daug kalbėjome apie investicijas paskutiniu metu ir apie sąlygas, kurios būtinos, kad turėtume tvarę investicijų politiką Europos Sąjungoje. E, taip pat reikia paminėti energetiką, nes verslui ES tai taip pat labai svarbu ir tai yra vienas iš aspektų, e, kuriame mes, e, lyginant su JAV, prarandame konkurencingumą. Nes jau matome šiandieną, kad kai kurios Europos bendrovės, kurios labai priklauso nuo energetikos išteklių, e, perkelia savo investicijas į JAV. Kodėl? Todėl, kad sąnaudos ten yra kur kas mažesnės. Taigi, šiame kontekste mums reikia galvoti, kaip sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų Europoje. Kita vertus, mes turime nepamiršti, kad konkuruojame su kitomis vietovėmis e, už ES e, ribų ir kurios yra dabar patrauklios investicijoms. Mums TTIP yra. E, būdas sukurti geresnės nestavimo sąlygas, sukurti daugiau darbo vietų. Mes tai Business Europe galvojame. Aš nekalbėsiu apie duomenys, kiek bus sukurta darbo vietų ar nebus sukurta e, įsigaliojus šiam susitarimui. Noriu pasakyti vieną dalyką. Jeigu susitarimas atspindės verslo e, vieningą poziciją, tai bus pozityvus aspektas. Susitarimas, pavyzdžiui, su Koreja, kaip jūs e, žinote, sukėlė daug diskusijų automobilių sektorėje, dėl Japonijos kiti sektoriai išreiškė nuogastavimų, bet dėl TTIP tai susitarimas, e, kuriam pritarė dauguma verslo atstovų ir manome, šis susitarimas bus palankus E, mūsų ES verslui, taip pat investicijoms ir darbo vietų kūrimui. Dėl tvarumo skyriaus. Šiandien apie tai taip pat kalbame. Mes esame patenkinti poslinkiais ir ką tik kalbėjo prelegentai, tai minėjo, ne visuose sustarimuose yra e, darbo ar aplinkos nuostatų. Tai yra palyginti nauji dalykai Pradinėme etape ES ir JAV yra įrašytos atitinkamas nuostatas į laisvosios prekybos sustarimus, bet mes matome vis daugiau uh, sustarimų su besivystančiamis šalimis, kuriuose taip pat yra šios nuostatos. Ir tai yra pozityvus dalykas, kaip aš sakiau. Uh, prekybos tarimas yra prekyba, bet dabar galvojame, kaip uh, pagerinti investicijas ir prekybą. Socialiniai aplinkos saugos aspektai PPO bandom apie tai buvo kalbėta, kai buvo kalbama 96 metais apie Singapūro darbo atvarkė, tačiau dauguma šalių tuo metu nenorėjo kalbėti apie socialinius aplinkosaugos aspektus ir jų poveikį prekybai. Šiandieną e, tikriausiai situacija jau yra pasikeitusi ir atsirado tam tikra pusiausvyrą, galvojame labiau apie e, daugia šalį požiūrį ir tarptautinė darbo organizacija taip pat turėtų atnaujinti savo darbo programą. Aiškiai matome, kad yra galimybės dabar tas dvi temas vėl sugražinti į darbo tvarkę. Mums, verslo atstovams, svarbu, kad būtų atsižvelgta į du dalykus. Laisvosios prekybos susitarimai turėtų apimti darbo ir aplinkosaugos skyrius Kita vertus, mes e, nevertiname to kaip užmaskuoto protekcionizmo. Mes norime kitokių aplinkosaugos e, socialinių sąlygų visame pasaulyje, taip pat ir Europos Sąjungoje. Ne, visoje, ne visose Europos Sąjungos naise e, vienodos yra sąlygos socialinės ir aš net su tokia naivi, kad sakyčiau, jog TTIP mums užtikrins vienodas socialinės sąlygas visur. Uh, Bet manau, kad mes kaip europiečiai, kaip Tom jau sakė, eksportuoti savo socialinį modelį. Tačiau turime e, nepamiršti, e, kad išsivystimo lygmuo kitos mūsų darybų partnerėse nėra toks pat kaip pas mus. Aišku, jav yra kitokia šalis. E, Bet jeigu, pavyzdžiui, mes vedame dėrybas tokia šalimi kaip Vietnamas, turime skirtingai kitaip žiūrėti į šias nuostatas, negu kad dėrybose, pavyzdžiui, su JAV. Taip pat labai svarbu, kad laisvosios priekybos susitarimuose konkrečiai būtų nurodyta, jog šalys turėtų taikyti savo įstatymus, jos taip pat turėtų siekti pagerinti uh, E, savo teisės aktus, bet pirmiausia siekti juos gyvendinti, nacionalinius teisės aktus. ES prekybos susitarimuose, bent jau kai kuriuose, sakoma, kad šalis neturėtų e, naudoti tokių įstatymų ar keisti įstatymus taip, kad jie pritrauktų prekybą ir investicijas. Mes su tuo sutinkame turėtų būti minimalūs standartai tiek socialiniai, tiek aplinkosaugos. Jie neturėtų būti menkinami tam, kad būtų pritraukta daugiau investicijų ar labiau paskatinta prekyba. Dėl apriepties. Matome skirtingą požiūrį tarp ES ir JAV. Europos Sąjunga e, pasisako už pagrindinės TDO konvencijas, bet, kaip Ignacijos sakė, e, padoraus oraus darbo darbo tvarkė jau įtraukta į susitarimą su Kanada. SETA. Ir e, tai yra pozityvūs poslinkiai. Mes turėtume stengtis, kad jie būtų rašyti ir į TTIP. Dėl SSSR. E, manome, kad įvaizdis yra labai svarbus. Ir tos sąlygos, kurių mes laikomės Europoje socialinių ar aplinkosaugos, jos turėtų būti gyvenamos ir už ES ribų. Bet taip pat reikia nepamiršti, kad mes gyvename aplinkoje, kurios negalima kontroliuoti. E, egzistuoja tam tikri teisiniai principai, kurie priklauso ne nuo ES bendrovė, bet nuo valstybių, kuriuose veikiame ir bendrovės negali pakeisti e, tam tikrų įstatymų, kurie egzistuoja. Mes e, galime veikti tik tai pagal galiojančius teisės aktus. E, CSR nuostatus reikia įrašyti, bet, kaip sakiau, ne visi laikosi tokių pat sistemų ir taip pat turime prisiminti, kad mes turime laikytis atitinkamos šalies e, įstatymų, ar tai būtų išsivyščiusi šalis, ar e, e, besivysančių šalis. Kalbėjau apie įmonių socialinę atsakomybę. Bet mes norime, kad būtų įgyvendinti teisės aktai susijęs su atitinkama e, aplinka, palankia aplinka dirbti, veikti ir norime, kad nuostatos ne tik būtų įrašytos, bet ir įgyvendintos. E, Gvatemalos pavyzdys buvo paminėtas. Prireikė šešerių metų, kol ginčas pasiekė arbitražą. Manau, kad konstruktyvaus dialogo būdu mes e, galėtume e, geriau užsitikrinti aktyvų įgyvendinimą su pilietinė visuomenė, o sankcijos nėra atsakymas, jeigu mes norime pakeisti kažką. Labai ačiū, dabar pradėsime diskusijas, bet pradėsime nuo dviejų, trijų minučių pasisakymų. Pirmiausia pasakys Koni Reuter, paskui Ralfas Kampioneris. Pone Reuteri, prašom, jūs pirmasis, jūs atstovaujate Solidar. Ačiū. Aš atstovauju daliai e, pilietinės visuomenės. Pastaraisiais metais mes daug e, žiūrėjome į prekybos darbo e, standartus, taip pat su Ralfu Kempaneriu susitikome prieš keletą metų. Bandėme įvertinti, kas yra svarbu visuomenė šiuose prekybos sutarimuose manau, kad e, reikėtų ką nors palankaus pasakyti iš ryto. Taigi, gera žinia yra ta, kad diskusijos dėl TTIP nėra labai sudėtingos. Labai dažnai mes klausome ekspertų. Iš tikrųjų nėra labai sudėtinga, kai kalbame apie rodiklius. Matome, tokį rodiklį, kad kai bus parengtas sustarimas pasirašyti, jis neturėtų sumenkinti socialinių standartų nei ES, nei JAV. Taip pat turime kelti klausimą, ar bus sukurtos kokybiškos darbo vietos. Mes kalbam apie e, darbą, bet reikia kalbėti apie orų, padorų darbą. Ir kai e, įgyvendinsime sustarimą, turėsime galvoti, kaip bus įgyvendinamos tos darbo sąlygos ir kaip jos e, gyvendinamos abiejose Atlanto pusėse. Tai aišku gali sukelti ir problemų. E, kitas dalykas - e, valstybių investuotojų ginčių sprendimas. Mes manome, kad globali taisyklė turėtų būti taikoma šiems prekybos sustarimams ir nereikėtų atskiros jurisdikcijos kurti šiuo atveju. Jau kalbėsime apie tokį ginčių sprendimą ir visi galvoja, kad tai yra vienintelis būdas, galbūt mes galėtume tada pakalbėti ir apie ką kitą, pavyzdžiui, investuotojų darbuotojų ginčių sprendimo mechanizmas. Bet reikia galvoti, kaip užsitikrinti subalansuotą sistemą, kuri leistų apginti darbuotojų teisės. Kitas dalykas e, - socialinės sveikatos apsaugos paslaugos, jų e, įtraukimas ar neįtraukimas iš TTIP. Mes nenorime norime, kad Obama e, priežio sistema bus vienoje pusėje, o kitoje pusėje bus sistema galiuojanti daugelį Europos šalių, kuri aps, užtikrina e, socialinės sveikatos apsaugos e, paslaugas Europos Sąjungoje. Kitas dalykas pozityvaus sąrašo požiūris. E, E, bet e, jisai yra ekskluzi... E, atskiriamojo pobūdžio. Mes turime galvoti, kaip ateityje bus žiūrima į tam tikras sąlygas, negalima užsikirsti kelio dabar daugą išbraukiant šiandieną. Reikia galvoti apie tai, ką reikės ginti ir ateityje tvarumo skyrius. Taip mes norime, kad Tarptautinė darbo organizacija ir profsąjungos įdėktų pagrindinius darbo standartus ir socialinius standartus abiejose Atlanto pusėse ir gera žinia yra ta, kad e, nediskutuojame europiečiai vienoje pusėje, amerikiečiai kitose pusėje. Mes e, bendome, bandome bendrauti su pilietinė visuomenė abiejose pusėse. E, Ir jeigu žiūrėsime į tai rimtai, Europos parlamentas ir Europos institucijos gali dabar užtikrinti socialinę pažangą ir Europos institucijos tikrai galės pasiekti rezultatų. Žiūrėkite į pasiūlymus ir į kritiką rimtai, e, pasižiūrėkite į rodiklius, socialinė pažanga, kokybiškos vieto, darbo vietos, aplinka, e, socialinių paslaugų teikimo ES. Tai svarbiausi dalykai. Ačiū. Ačiū. Ponas Ačiū. E, toliau ponai Ralf Kamfone, SMI Europą atstovas. Ačiū Jums. E, SME MVI Europa yra oficiali asociacija, kuri yra įsisteigusi Briuselėje. Dabar aš kalbu MVI vardu. Ir MVI iš tikrųjų yra ne tik Europos ekonomikos stuburas. Europos Sąjunga yra 20 milijonų MVI, o tai sudaro 90 devynis ekonomikos procentus tam tikrose sektoriuose, o JAV jų yra 28 milijonai ir šios MVI gali labai pasinaudoti e, TTIP ir suprantama naudos bus ir MVI darbuotojams. Dabar turiu nedaug laiko kalbėti, taigi norėčiau susitelkti į tokius aspektus, kaip produktų tikrinimo atitikties vertinimas, nes įmonėms bus nemažos išlaidos ir tai bus tokiems produktams kaip e, kosmetikai, tai sudarys 35 procentus, automobiliams daugiau kaip 25, tekstiliai apie 20 procentų, maistų ir gėrimams daugiau kaip 50 procentų. Ir šios išlaidos e, atitinka ir muito mokesčius taikomus to, tiems produktams. Taigi tai bus lėšos iš ekonomikos grandinės ir tai turės poveikį namų ūkiams. E, Europos politikos tyrimas buvo atliktas ir buvo teikta, kad keturi namų ūkiai turėtų apie 400 eurų per metus, jeigu TTIP poveikis būtų teigiamas. Dėl užimtumo, dėl MVI Tai yra tos įmonės, kurių įmonių darbuotojų ryšiai su darbdaviais paprastai yra geri. Ir tos nuostatos dėl kolektyvinių dėrybų, dėl minimalių algų yra įtvirtintos Europoje. Ir jokios pavojaus dėl TT, sudarius TTIP šioms nuostatoms nekils. Tačiau reikėtų išsaugoti tai, kas yra labai svarbu mažų įmonių darbuotojams. Taigi šis susitarimas tarp JAV ir ES tai yra viena iš paskutinių galimybių dirbti kartu abiejose Atlanto pusėse, nustatant tam tikrus standartus. Esu įsitikinęs, kad daug europiečių e, bendrauja su JAV tais klausimais. Taigi pabaigai norėčiau pasakyti, kad TTIP yra didelės, turi didelės galimybės, reikia tik susitarimą susidaryti tinkamai ir norėčiau paprašyti jūsų visų padėti, kad ir MVI, ir jų darbuotojams būtų tai naudinga. Uh, Taigi, ponios ir ponai, mes pakvietėme labai daug ekspertų. Jūs turite galimybę užduoti klausimus, bet labai prašyčiau jūsų tai daryti, e, klausimus formuluoti trumpai ir tiksliai. Priešingų atveju gali būti sunku visiems pasisakyti ir sulaukti atsakymų. Manyčiau, kad užtektų e, dviejų minučių užduoti klausimą ir pirmiausia Marija Rena. Ačiū, ponė pirmininkė tris svarbiausius dalykus paminėsiu, kurie nėra tiesiogiai susijęs su užimtumo klausimai. Tai e, DSDS klausimas. Mes jau išsakėm būtent savo reakciją į tai, e, tad kalbam apie būtent reglamentavimo teisę. Kitas privalomas bendradarbiavimo forumas. Jūs sakėt, kad šiandien reikėtų šiaip jau palengvinti ten tą dvigubą kontrolę, paminėjot e, farmacijos produktus ir kartu paminėjot vidutinės vidu ir mažasias įmonės. Bet kita vertus, nežinau, kiek įmonių nukentėjo, bet kita vertus, nežinau, ar tai pretekstas sakantis, kad tai būtent tai palengvins e, mažųjų vidutinių įmonių gyvenimą. Toliau dabar vėlgi. Uh, reikėtų kalbėti apie garantiją tam, kad būtų galima e, vėlgi kalbėti apie bendrų, bendrojo intereso nuostatą. Tad e, turbūt e, čia visi turbūt šiaip jau turim galvoje poveikio vertinimą, kuris atrodo, kuris šiaip jau labai optimistiškas. Bet kita vertus dabar padėtis pasikeitė. Antai yra e, įvertinti laisvosios prekybos susitarimai ir rodo, e, kad po, dviejų, po, po dešimties metų, e, kai buvo numatytas, sakykime, milijonas darbo vietų sukūrimas JAV, dabar yra tik tai vos, vos pusė šito darbo numatytų vietų sukurta ir kartu sumažėjo socialinė apsauga, jos lygis ir vėlgi tu, kal, ap, teikiant tokius argumentus ir kartu prisimenant e, e, perkamąją galę, jo sumažėjimą Meksikoje, tai vėlgi e, nors šiaip jau prieiga prie prekių pagerėjo, tačiau perkamoji gale sumažėjo. Tad visi šitie pavyzdžiai rodo, jog yra sunkumų. Mes ne tai, kad būtume prieš šitą susitarimą, tačiau vis dėlto norėčiau išgirsti konkretesnių argumentų dėl sutarties, kurios mes tikrai norėtume. Ačiū, pirmininkė. Kadangi yra labai nedaug laiko. Norėčiau paminėti tik du dalykus. Pirmiausia, darbo standartai. JAV nėra ratifikavusi TDO konvencijų ir netgi yra priešiškai nusiteikusi dėl kai kurių konvencijų nuostatų. Ir žinome, kas buvo nutikė ir tenesi, tenesi valstijoje. reikėtų kalbėti apie tą platesnį e, kontekstą, jeigu norėtume, kad JAV ratifikuotų TDO konvencijas. Tai reikėtų panagrinėti ir tokius dalykus e, susijusius su profsąjungomis, investicijomis. Tai vienas iš dalykų. Antras dalykas E, reikėtų, kad būtų daugiau priekybos e, specializacijos pagrindų. Nagrinėjant ekonominę perspektyvą, žinome, kad gali būti ir teigiamų rezultatų. Jeigu darytume prielaidą, kad tai vyks, tai reikėtų užtikrinti struktūrinius pokyčius. Sektoriai ir regionai skirtingą poveikį pajus. Taigi klausimas yra, kuriems sektoriams ir kuriems regionams e, ši sutartis bus naudinga, o kuriems bus žalinga. Ir kaip galėtume visą tai subalansuoti, nes žinome, kad situacija yra labai skirtinga, kalbant apie regioninį vystymąsi Europoje. Taigi labai svarbu visus šios dalykus tinkamai vertinti. Ir ar yra kokiu nors tyrimu, kuriuos būtų atlikusi komisija, o jeigu ne, tuomet gal komisija galėtų tai užtikrinti. Pone Jecovičiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems prelegentams už labai įdomią informaciją. ir už tiesiog padėties įvertinimą, kuris yra labai pravartus prieš priimant sprendimus. Jūs kalbėjot ir kai kas kalbėjo apie nuostatas, kurios galėtų e, būti įgyvendinamos. Tai labai svarbu, iš tikrųjų vieną galima numatyti popieriuje, tačiau kitą labai svarbu, kad nuostatos būtų įgyvendinamos. Priešingai jos bus e, beprasmės. Klausimas mano būtų toks Gal galėtumėt e, įvardyti svarbiausias profesinės tam tikras normas, nuostatas, kurios galėtų ar turėtų atsispindėti šioje, šiame susitarime. Na ir dabar e, kitas dalykas - asmenys, kurie atstovauja kurie atstovauja CES. Taip, jūs kalbėjot apie. Ir klausimas būtų toks, e, kokių įrankių būtų galima e, suteikti verslininkams, kad šie galėtų kurti naujų darbo vietų, bet e, gerų, e, apsaugotų darbo vietų. Thank you, and thank you to all the panelists uh, for your contributions this morning. Ačiū visiems prelegentams. Iš tikrųjų buvo kalbama apie skirtingus aspektus ir tikrai naudinga sužinoti, kaip vyksta dėrybos. Norėčiau paklausti jūsų, gal, e, kadangi dar e, dėrybos nevyksta visų tempų, dar laukiame šio, bei, šio beito, mes jau turime tam tikrą susitarimo rėmus Ir norėčiau padėkoti SMI Jorap atstovui, kuris teigė, kad TTIP iš tikrųjų gali prisidėti prie darbo vietų kūrimo ir prie veiklos sąlygų pagerinimo MVI. Kalbant apie ISDS, tai klausimas yra susijęs ne tik su teisės viršinybė, visa tai bus, bet klausimas yra, ar galima už, suteikti žmonėms didesnį pasitikėjimą dėl investavimo Europoje. Ir tai yra labai svarbu mūsų investuotojams e, kitose šalyse dėl Europos profsąjungų konfederacijos atstovo pasisakymo norėčiau paklausti jūsų, ar bus kažkokios da, ar ketinama daryti nuolaidų dėl užimtumo ir aplinkos reikalavimų, nes, kaip žinau, to nebuvo planuojama. Taigi norėčiau, kad patikslintumėte. Ačiū toliau, ponė Kariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems prelegentams. Iš tikrųjų išgirdom labai įdomių pranešimų Aš buvau ką tik susitikusi su Danijos gaisrininkams ir jie kalbėjo apie sunkes darbo sąlygas, kadangi jie dabar e, e, turi dirbti e, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis. Ir aišku, kad e, žalingos cheminės medžiagos yra labai svarbus klausimas, svarbus darbo sąlygų elementas. Komisija sakė, kad reikėtų e, daugiau bendrų taisyklių, bet kita vertus, kaip galima užtikrinti, kad turėsim bendrų taisyklių ir kartu mes e, galėsim tinkamai apsaugoti darbuotojus, kaip tai nesikirs vienas su kitu. Thank you Dabar e, dėl nepriklausomo poveikio vertinimo. Tai e, ten kalbama apie užimtumo e, svarbą, bet kita vertus kalbama apie 680 tūkstančių darbo vietų, kurios gali persikelti į JAV. Kaip galėtumėt šitą paaiškinti? Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage bezieht sich auf den Bereich Public Services und Public uh, uh, Procurement und deren uh, Garantie. Taip, labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie viešasias paslaugas. Uh, E, e, jos buvo minimos e, kelis kartus šiandien. Ir kartu tie, tie neigiamas sąrašas, tai iš tikrųjų negalima panaudoti norėdami e, užtikrinti tokias paslaugas, nes dabar kalbama apie didesnį liberalizavimą, privatizavimą, to mes turėtume vengti dėl privatizavimo ir neigiamo poveikio socialiniams standartams. Tai matėm, matėm e, kokį poveikį padarė nepavykęs privatizavimas įvairiose Europos. Europos vietose. Ir šiuo atveju mat, mes turėtume dabar dėl TTIP tai buvo jau panaši nuostata numatyta daugiašalėme priekybos paslaugomis susitarime. Tai susiję su GATT ir kitais bendraisiais susitarimais. Tad dabar vėl tas klausimas keliamas, norima be to dairiškai liberalizuoti visą paslaugų sektorių ir Bet kita vertus, tai, kas jau uh, privatizuota, liberalizuota, uh, tai, tai, da, tai dažnai daro neigiamą poveikį uh, regionams, tam tikroms savivaldybėms, nes viešosios paslaugos svarbios ES piliečiams, jų kasdieniam gyvenimui ir todėl norėčiau paklausti komisijos atstovo, ar jūs dėl būtent jau precedentų TIS atveju e, vėlgi šiaip jau numatysi didesnį, e, didesnę galimybę liberalizuoti e, kartu per viešuosius pirkimus ir kaip tada bus tokių atvejų apsaugomos e, darbuotojų e, teisės. Ponas Gijom. Ačiū, ponė. Pirmininkė, turiu keletą klausimų. Pirmas, dėl būtent poveikio vertinimo. Čia kalbama, kad bus sukurta daugiau darbo vietų. O šiandien dabar jau galim palyginti su anksčiau atliktomis e, poveikio e, analizėmis susijusiomis su laisvosios priekybos susitarimais ir tiesiog buvo e, tiesiog kritiškai įvertinta padėtis, ar atsižvelgta į tuos ankstesnius poveikio vertinimus. Antras dalykas, vieno dalyko nesuprantu. Dabar kai, kai kurios konvencijos neratifikuotos ir jeigu nėra tam tikrų privalomų nuostatų, tai kaip tada elgtis, kaip mes tada galėsim užtikrinti, kad socialinės normos šiaip jau bus įtikri, įtvirtintos tame partnerystės susitarime. Tad gal galėtumėt atsakyti į tai. Trečias dalykas, teorinis klausimas. Kaip paaiškinti, kad konkurencijos e, nuostatų išplėtimas, e, vėlgi darbo, darbas tam, e, kaip vėlgi, kai kalbama apie laisvą judėjimą darbuotojų, sakykime, tarp ES ir JAV, Tai kaip užtikrinsim, užtikrin, šitų susitarimų bus užtikrinama, kad nebus daromas spaudimas darbo pajakoms, pajamoms. pajamoms nes tokių tendencijų matyti, sakykime, JAV po tam tikrų susitarimų susidarimo. Tai yra, ar yra kokia teorija, kuri parodytų, kad taip nebus? Ir dabar kitas dar klausimas. Kokios garantijos dėl būtent investuotų vyriausybinių ginčių sprendimo mechanizmo, kad E, kad tarptautinės bendrovės, e, kad galėtų tiesiog apsisaugoti nuo, nuo kaltinimų, jog jos nesilaiko tam tikrų socialinių normų. Ačiū. Toliau, toliau ponia Harknes. Ačiū. Norėčiau du klausimus paminėti. Vienas tai ūkio augimo ir darbo vietų e, kūrimo didėjimas E, ir sektoriai, tam tikri regionai, kur tikimasi to. Čia du prelegentai išsakė visiškai skirtingus požiūrius į tuos klausimus dėl to, ar tikrai bus e, daugiau ar mažiau darbo vietų. Tad norėčiau paklausti pono Bersero. Gal pakomentuotumėt pono Jenkinso komentarus? Ar komisija galėtų parengti, galėtų atlikti nuodugnesnių tyrimų apie tai, kiek bus prarasta darbo vietų, nes aš įsivaizduoju, iš tikrųjų karštai bus kalbamasi apie tai. Jeigu iš tikrųjų TTIP rezultatas bus darbo vietų kūrimas, tai vėlgi, tai aišku, tada bus kitaip. Dabar dėl darbo standartų, tai mes su ambasadorium, JAF ambasadorium Gardner diskutavom tuo klausimu. Jis e, paaiškino, kad kodėl JAV negali ratifikuoti visų aštuonių e, tarptautinės darbo organizacijos e, konvencijų, jų standartų, tačiau e, jis sakė, kad JAV tų standartų laikomasi pagal vidaus įstatymus, tai gal ponas Jenkinsas galėtų paaiškinti, jis galėjo paminėti vieną. E, E, darbo standartų konvencija, kurios JAV e, neratifikavo. Ir gal vis dėlto pagal TTIP susitarimą būtų galima paspausti JAV ratifikuoti šią konvenciją. Gal būtų tikrai galima daryti spaudimą, kad e, partnerė ratifikuotų, gal paaiškintumėt padėtį. Ir paskutinis klausimas ponui Bersero. Kodėl e, darbo ir užimtumo klausimų e, skyrius dabar nėra dėrybų tiesioginis objektas šiuo metu? Ähm, Pona Šulce, pirmininkė, labai ačiū uh, už tai, kad surengėte šį klausimą. turiu pasakyti, jog labai daug negatyvių e, dalykų matome ir surašėme sąrašą tokių negatyvių dalykų, kur, kuris yra kur kas ilgesnis negu pozityvių elementų. Jeigu mes kalbėsime vis tik tai vien apie neigiamus aspektus, tai niekada to susitarimo ir nepasirašysime. Kalbėjome apie naujų darbo vietų kūrimą. Ir gynybinė pozicija buvo tokia, kad TTIP reikia pasitelti tam, kad galėtume užtikrinti darbo vietas. Bet kalbėkime apie tai, kas atsitiktų, jeigu nepavyktų susitarti dėl TTIP. Kiek būtų prarasta tada darbo vietų? Galbūt profsąjungų ir darbdavių atstovai galėtų mums pasakyti šiandieną kaip mes po dešimties metų galėsime paaiškinti savo rinkėjams, kodėl nėra darbo. E, turime ir apie tai e, galvoti. Dar keli kolegos nori pasakyti. Kelleris. Ačiū pirmininkė. Paprastą klausimą noriu pateikti. Žinome, kad sustarimas tarp ES ir JAV turėtų panaikinti netarifinės prekybos kliūtis. Nuolat girdime, kad šis susitarimas nepakenks darbuotojų teisėms sveikatos saugos standartų nesumenkins kad visa tai bus raštai sutarima. Ir tai yra labai svarbus saugikliai. Bet kaip e, sutartis gali pagerinti prekybą, jeigu vis tik tai nebus to užtikrinta. Aš e, skaičiau sustarimą e, su Kanada, jis apie tūkstantį puslapių sudaro, o darbuotojų teisėms skirta vos penki puslapiai. Ir kaip ar e, bus užtikrinta, kad bus laikomasi TDO? E, standartų. Norėčiau paklausti, kokie bus, kokios kliūtis panaikintos. Visi kalba apie techninės kliūtis automobilių gamintojams ir taip toliau. Ar tai tikrai bus kažkoks didelis šuolis, kuris paspartins visus įvykius ir užtikrins, kad mes prikursime daugybę darbo vietų? Pone Lopės, ačiū, dėkoju visiems svečiams už pasisakymus. Pirmiausiai norėčiau paklausti, kodėl e, jūs kalbate apie mm, šį sustarimą, kuris, e, sakoma, bus labai naudingas e, su, sustarimas darbuotojams, bet dėl naftą, pavyzdžiui, e, šimtas tūkstančių jav darbo vietų prarasta. Ir taip pat kaip e, galima bus užtikrinti, kad nesumenkės darbo standartai. Trys mano klausimai konkretus kodėl e, toliau naudojami ekonominiai modeliai, kurie E, kalba apie e, darbo vietas konkurencinguose sektoriuose, kaip atsilieps darbo vietoms tas susitarimas. Jeigu mūsų požiūris bus protekcionistis, tai kaip e, mes pateisinsime tada šimtus tūkstančių darbo vietų, kurie bus prarasti kitose sektoriuose. Ir e, mes, kaip demokratinė institucija, taip pat e, turėtume nuolat per, peržiūrėti pasirašymus susitarimus, juos įvertinti. Ar sutinkate su tuo? Jeigu turime transatlantinį susitarimą, tokį susitarimą, tai jis prieštarauja sutartims Europos Sąjungos. Nes investicijos ir vairius programos tik tai didžiosiams e, bendrovėms bus naudingos tarptautiniams. E, o ne darbuotojams. JAV gins savo darbo vietas ir nesilaikys TDO konvencijų, neleis žmonėms jungtis į profsąjungas ir kolektyviai bus diskriminuojami žmonės. E, ne pas, neratifikuota JAV daugiau kaip 14 e, konvencijų. Bus labai sunku JAV e, priversti uh, laikyti susitarimų, jeigu e, ji neratifikuos e, tada jau konvencijų. Marinė. Turėjo būti ponas Martan, sako kalbėtojas. Ačiū, norėčiau grįžti prie E, to, kas sakė Business Europe atstovė apie e, dialogą su pilietinė visuomenė, šven, siekiant išvengti konfliktų, esu nustebęs, nes pilietinės visuomenės atstovai, e, profsąjungos atstovai ir Europos e, Sąjungos atstovai e, kalba apie tam tikrus trūkumus e, Komisijos delegacija e, derasi su amerikiečiais ir ji pati pripažįsta, kad e, kai kas laimės, kai kas praloš po tų dėrybų. Norėčiau ir paklausti, kas išloš, kas pralaimės. E, taip kalbame apie darbo vietas, bet taip pat ir modelius, europietišką modelį ir amerikietišką modelį. Tai, kas vyksta uh, JAV, pavyzdžiui, uh, vandens valdymo sityje arba kai nevyriausybinės organizacijos yra uh, duodamos į teismą dėl to, kad gina uh, bendrąjį interesą. Ir uh, pateikite man pavyzdį, kaip tarptautinis susitarimas koks nors su amerikiečiais veikia, kur amerikiečiai nebūtų siekia primesti savo modelio. Uh, Ar e, kas atsitiks su mūsų modeliu ir ar nebus taip, kad mūsų darbo vietos tikrai bus e, sunaikintos ir kaip bus su socialinėmis, e, fiskalinėmis ir aplinkosaugos normomis, ar nebus primestos jos mums. Ačiū dabar ponia McIntyre. Dėkuoju, pirmininkė. Man susirūpinimą kelia tai, kad mes e, žiūrime gal siauriau tik į darbuotojų apsaugą, bet turėtume nepamiršti ir to, kaip svarbu sukurti darbo vietų. Man buvo malonu išgirsti, kad buvo minima 20 milijonų MVI ir jų vaidmuo. Mes žinome, kad 85 procentai darbo vietų ir sukūriama mažose ir vidutinėse įmonėse. Šioje srityje tikrai labai noriu pati padirbėti. TTIP vaidmuo yra išlaisvinti prekybą, investicijas, panaikinti kliūtis, e, užtikrinti patekimą į rinką, padėti mūsų verslui parduoti savo gaminius ir paslaugas lengviau ir leisti mums aukti ir kurti darbo vietas. Turiu pasakyti, jog bijau, kad mūsų piliečiai dabar yra klaidinami, jiems teikiama klaidinant informaciją. Aš gaunu šimtus elektroninių laiškų, e, kuriuose man sako, mes tuoj balsuosime dėl šio susitarimo, bet mes net nematėme teksto. Ir manau, jog dėrybos prasidės kitais metais. Manau, kad yra labai svarbu mums mitus nuo realybės atskirti mes turėtume kalbėti vadovaudamiesi faktais, o ne emociniais e, švaistimais į susirūpinimu. E, kalbėkime apie tokias organizacijas kaip Nacionalinė sveikatos apsaugos e, tarnyba Junktinėje karalystėje. Ji parengė dokumentą, atskirkime metus nuo realybės. Ne politikai tą dokumentą parengė ne tie, kurie galbūt turi labai tvirtų politinių įsitikinimų, bet aš žinau, kad e, organizacijai e, buvo parengtas tas dokumentas, kuri tikrai yra susirūpinusi, kokia bus jos ateitis, kaip sveikatos apsauga bus organizuojama ateityje. Ir norėčiau paklausti jūsų, kaip jūsų nuomonę galėtume atskirti mitus nuo realybės. Ačiū, Evelin. Ačiū. prekybos susitarimas turėtų būti gera galimybė įdėkti pozityvių elementų. Ir mūsų komitete pirmiausiai žiūrima į darbo vietas. Norėčiau paklausti pono Besero apie darbo, apie duomenų bazę. E, pavyzdžiui, jeigu kalbėsime apie pozityvius duomenys, darbo vietą, kiek darbo vietų bus e, sukurta, bet, e, pavyzdžiui, dėl naftą sustarimo buvo keliama daug kritikos dėl, išsakoma daug kritikos dėl darbo vietų kokybių. Tai kaip čia bus e, šiuo atveju su darbo vietų kokybė? Daug įgūdžių reikalaujantis darbas, nereikalaujantis įgūdžių darbas. Antras mano klausimas skirtas tarptautinės darbo organizacijos atstovai yra daug pozityvių pavyzdžių, bet gal pateiktumėte e, susitarimų pavyzdžių, e, kurie patvirtina, kad darbo standartai tikrai sustiprėjo, kai jie buvo pasirašyti. Mes turime, e, pavyzdžiui, sugebėti kalbėti, kad mes apgynėme savo standartus ir aš norėčiau apie tai namie pakalbėti grįžęs. Kolį. Ačiū, pirmininkė. Na, aš girdėjau tą pasisakymą, nesu įsiteikinusi, kad šis susitarimas padės e, darbuotojams. Teigiama, kad Business Europe labai patenkinti dabartiniu pasiūlymu ir kad nenori, kad jis būtų keičiamas, kalbant apie užimtumo teisės. Pone Jenkins e, teigia, kad galima yra, galim, yra tam tikrų kritikuotinų dalykų, tačiau e, gali susitarimas reikšti ir tai, kad bus prarasta daug darbo vietų ir EBPO yra parengusi pranešimą dėl naftą susitarimo. Taigi galite kreiptis į paminėtus kolegas. Dėl ponios Jenkins, kodėl jūs nepripažįstate, kad šis susitarimas kelia grėsmę e, darbo vietoms ir socialinėms teisėms. Ačiū. Ačiū. Džiaugiuosi apie tai, kad kalbam apie eksportą į JAV, tai yra labai reikalinga, tačiau ar tai nereiškia, kad bus daugiau darbo vietų, daugiau priekybos ir tuomet geresnių bendrų standartų, bendrų taisyklių, bendrų procedūrų. Taigi, kaip būtų galima suderinti, labiau priartinti abi rinkas pasirašius TTIP. Ir vienas bendras klausimas. Kaip Jūs manytumėte, ar ISDS turėtų padėti MVI? Nes aš girdėjau, kad vienas atvejis kainuoja nuo 8 iki 30 milijonų dolerių. Tai e, kaip e, jūsų nuomonė tai galėtų paveikti įmonės, ar joms būtų kokios nors naudos? Ir e, Ar kas, kas apmokėtų tas išlaidas, ar, ar valstybė, ar būtų kokios nors naudos. Ir suprantama, pagrindinis dėrybininkas e, galbūt pateiktų naujų minčių dėl JSDS. Ačiū, ponia Harkinį. Ačiū pirmininkė, ačiū už išsakytas nuomonės. Aš esu iš Airijos ir augimo ekonomika auga greičiau nei kitose šalyse ir viena iš priežasčių yra prekyba su JAV. Aš turiu kelis klausimus, girdėjau, ką kalbėjo kolegos Bet galbūt mes galėtume patobulinti tą priekybos susitarimą. Taigi pirmasis klausimas e, komisijai. Dėl to konkretaus modelio, kaip vertinate darbo vietų didėjimą. Ar yra ir kitų modelių, toks būtų mano klausimas, nes yra ir kitokių prielaidų dėl to, e, koks poveikis turėtų būti, kokie skaičiai turėtų būti. Kalbame apie tai, kad bus sukurta labai daug naujų darbo vietų, bet aš manau, kad labai svarbu pasižiūrėti ir situaciją JAV. Dabar nedarbo lygis yra labai mažas, bet jeigu pasižiūrėtume į darbo valandas JAV, tai daug sužinotume, kokios darbo vietos yra kuriamos. Taigi aš norėčiau paklausti komisijos štaiko, ar jūs nagrinėjate ir kitus modelius, ar žiūrite, kokius modelius būtų galima pritaikyti, vertinant tą situaciją, kad būtų kokia nors pusiausvyra, kad galėtume kokybę ir, ir kiekybę E, paderinti. Kitas klausimas yra skirtas TDO atstovė. Jūs minėjote du dalykus. Vienas iš jų yra didelis suderinamumas su TDO dokumentais. Klausimas toks, ar turite kokią nors sistemą ar planą, ar rengėte tokį sukurti, kad būtų galima užtikrinti atitikti su TDO dokumentais. Ir paskutinis klausimas yra poniai Dženkin iš Europos profsąjungų konfederacijos. Jūs kalbėjote apie, apie ISDS. Ir teigėte, kad e, jūs naudojate tokį terminą raudonosios linijos, minimalus reikalavimai. Ir Mes esame matę tokių pavyzdžių, kai įmonės įsisteigia šalyje tam, kad būtų galima taikyti ISDS esamiems prekybos, susi, esamiems prekybos susitarimams. Ar, ar neprivilai sureaguosime į tai? Ir komisijos narys Junkeris pats teigė, kad uh, dabar yra kalbama apie dvi teisinės sistemas dėl ISDS, taigi mano klausimas būtų toks, ar tai turės kokį nors poveikį vykstančioms dėryboms. Ačiū ir paskutinis klausimas. Dėkoju, norėčiau grįžti prie tų galimybių, dėl kurios gali užtikrinti TTIP, kalbant apie užimtumą ir socialinius standartus. Daug diskusijų vyko šiuo klausimu ir dėl Kanados susitarimo, dėl ir CETA susitarimas yra laikomas kaip standartas dėl to, kaip galima gerai parengti tvaraus, skirių dėl tvaraus vystymosi susitarimo, dėl naftos susitarimo, dėl darbo vietų, dėl da, užimtumo klausimų įtraukimo, dėl sveikatos, dėl minimalių e, darbo užmokesčių reikalavimų tai sucietoje to nėra. Yra susitarimai, kuriame nurodomi privalomi užimtumo standartai. Tai jeigu mes CETA paimsime kaip modelį, tai TIP, taigi e, kai kuriuose valstybėse nuolat yra pažeidžiami TDO reikalavimai konkrečiai dėl kolektyvinių dėrybų. Taigi tas skyrius dėl užimtumo turėtų, būti, turėtų įtraukti visą tai, kas yra geriausio vienoje ir kitoje šalyje. O antra dalis yra susijusi su skyriumi dėl investicijų. E, pristatymas e, buvo pristatytas labai greitai dėl investicijų skyriaus. Jeigu mes norime užtikrinti pasitikėjimą, kad didės teisės, gerės teisės investuotojams. Tai tikrai turėtume nurodyti tokius kriterijus, kurie yra susijęs su investuotojų apsauga. E, būtent reikėtų nurodyti EBPO gairias ir atsakomybę, kuri tenka investuotojams, nes TTIP tai yra ta galimybė e, parengti pačius geriausius standartus šioje srityje. Ačiū. Pone Lambert. prašyčiau kuo trumpiau pasisakyti. Ačiū. E, tikrai šiandien šiek tiek esu pavargusi. Norėčiau grįžti prie socialinio matmens, nes mes esame užimtumų ir socialinių reikalų komitetas. E, žinome, kad sveikatos ir socialinė, sveikata ir socialinė apsauga yra, patys, yra labai svarbus dalykai Europos Sąjungoje. Tai yra tas rytis, E, kuri yra labai svarbi visuomeniai ir mums. Vėlgi reikėtų palyginti šią situaciją su SETA. Mes dar kartą sprendžiame tą patį klausimą, e, koks yra tas pradinis lygmuo dėl konkursų, dėl darbo liberalizavimo. Nereikėtų grįžti atgal. Europos Sąjunga patiria didelių sunkumų siekdama apibriežti bendru, bendro intereso paslaugas. Mūsų pačių direktyvoje dėl paslaugų ir tikrai nereikėtų viešųjų paslaugų teikimo monopolijos tam tikrose srityse komisija. Norėčiau paprašyti komisijos atstovo paaiškinti, kodėl paprasčiausiai tos paslaugos yra neišbraukiamos iš TTIP susitarimo. Mes manome, kad tos paslaugos nepakankamai atspindėtos nuro, pagal nuro, lyginant jas su nurodytomis apibrieštimis. Nes jeigu iš, išbrauktume tuos dalykus, tai nereikėtų nagrinėti to žodžių žaismo, ar tos paslaugos įtrauktos ar neįtrauktos. Dėl to yra susirūpinusios ir tos įmonės, kurios dirba socialinių paslaugų teikimo srityje. Taigi tikrai būtų gerai, jeigu patikslintumėte tai teisinė prasme. Ačiū, dabar suteiksiu žodį ekspertams. Priešingą seką pirmiausia pradėsiu e, nuo Ralfo. Prašyčiau jūsų atsakyti kuo trumpiau. Ačiū. Dėl klausimo, kurį uždavė komiteto narė, tai norėčiau pasakyti, kad mes visuomet e, manėme, kad valstybėms narėms turi būti užtikrinta galimybė pasirašyti dvi šalės e, sutartis, prekybos sutartis ir e, reikalingas, reikalinga apsauga investuotojams ir dėl investicijų garantijų pažeidimo. Nuo 1995 metų buvo sudaryta daugiau kaip 1400 dvišalių susitarimų ir šiuo metu jų yra virš 3000. Tokiu būdu investuotojams yra užtikrinamos darbo sąlygos ir investicijų sutartys prisideda prie uh, ekonominės plėtros ir todėl manome, kad ir kalbant apie šias dėrybas, tos nuostatos turėtų būti svarbios. Klausiausi diskusijų ir susidariau įspūdį, kad kartais pamirštame e, kalbėti apie TTIP plačiame kontekste Mes turime ES 2020 strategiją, taip pat e, strategijas MVI ir gal reikėtų žiūrėti į TTIP kaip tam tikrą galimybę siekiant e, nusistatytų tikslų. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad viena, e, kad šios dvi ES ir JAV sistemos neprieštrauja viena kitoms nes mes tikrai nenorime sumenkinti socialinių reikalavimų ES valstybėse narise ir taip pat e, nenorime kištis jau ir, ir, Europo, ir, ir JAV situaciją pirmiausia, mums reikėtų kalbėti ne tik apie darbo vietų augimą, bet ir jų kokybę, apie tam tikrus sektorius. Ir tikrai tai buvo paminėta, kad yra sektoriai, kurie pamirštami. Mes kalbame e, ne tik apie darbo vietas pramonės rytyje. E, reikėtų kalbėti ir apie sveikatos priežiūros sektorių, socialinių paslaugų sektorių. E, tai yra Vokietijoje didžiausias darbdavys yra SND Ir šis sektorius yra, sudaro 12 procentų darbo rinkos. Taigi mes nenorime sumenkinti paslaugų teikimo. Uh, Ir taip mes turime viešųjų pirkimų direktyvą ir joje yra tam tikros nuostatos dėl bendrojo intereso paslaugų ir mums reikalinga kuo geriausia sistema, kad būtų galima e, užtikrinti, kad konkursą laimės e, pats geriausias pasiūlymas. Taigi, pabaigai norėčiau pasakyti, kad mes kalbame ne tik apie Ameriką. Šiandien šiame sektoriume uh, socialinių įmonių sektoriuje yra tam tikras investuotojų interesas ir jie investuoja ir Jungtinėje karalystėje, ir Airijoje. Ir ši sistema tinkamai veikia ir klientų atžvilgių, ir paslaugų teikėjų atžvilgių, todėl mes nenorėtume išbraukti sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų. Ačiū, ponė Sanders. Manau, kad man buvo pateiktas klausimas apie profsąjungų ir pilietinės visuomenės vaidmenį. Norėjau pasakyti, jog mes turime stebėjimo grupės, patariamasias grupės, Korejos atveju ir viskas e, dirba, e, sekas neblogai, aišku, kai ką galima pagerinti, bet e, tos grupės stebi, kaip įgyventinamas stabilumo skyrius ir profsąjungų ir pilietinės visuomenės atstovų dalyvauja stebėjimo E, darbe. Dėl darybo aš dabar nežinau daug detalių, bet e, komisija dirba skaidrumo srityje. E, manau, jog tikrai dalyvaujama, bandoma susitelkti ir vis plačiau suinteresuotų šalių nori dalyvauti stebėjimo veikloje. Mes e, turime galvoti apie kokybiškas naujas darbo vietas. Pasižiūrėkime į naftą poveikį. Kai kalbame apie Šiaurės Atlanto priekybos sutarimą, taip pat kalbame apie skirtingas šalis - Meksiką, JAV ir Kanadą. O kai kalbame apie ES ir JAV, kalbame apie du partnerius, kuriu, kurie yra e, daugiau ar mažiau vienodai išsivystę. Antras e, pastebėjimas - nafta buvo sudaryta daugiau kaip prieš 20 metų. Mes kalbame apie naują sutarimą naujoje sistemoje su naujomis taisyklėmis ir kitokiomis. Uh, taisyklėmis. Aš tikiuosi, kad mes daug ko esame pasimokę. Susitarimas bus tarytams kitokiame kontekste, nebeturėtume vadovautis praeities modeliais, kad galėtume e, vertinti ateitį su pasenusiais modeliais. Manau, kad bus darbo vietų sukurta, galime e, visi kalbėti apie tai, bet aš nenorėčiau dabar kalbėti apie skaičius. Tačiau pakartosiu, tai yra sutarimas, e, kuriam plačiai pritarė verslininkai iš visų sektorių. Taigi tiek. Dėkuoju Tomai. Labai ačiū. manau, e, tiesiausias klausimas iš daugelio pateiktų buvo, kodėl mes nesipriešiname TTIP, e, e, dėl kurio vyksta darybos. Mes priešiname sustarimui su Kanada, setai. Aš sakiau, kad yra mums svarbiausi dalykai viešųjų paslaugų apsauga, darbo apsaugos skyriaus įrašymas ir investuotojų valstybės ginčių sprendimas. Setoje nėra tų dalykų ir taip pat ryšys tarp SETA ir TTIP. Ignacijos sako, darbo apsaugos skyrius gali būti tarsi šablonas, bet tai jeigu kalbėsime apie ISDS, tai mums sakoma, kad TTIP bus kitokia sistema negu SETOje. Ir e, taip pat bu, vyko konsultacijos dėl kalbos Mm, ir tai skirsis nuo seta susitarimo, bet e, ne mūsų kaltė yra ta, kad skiriasi interpretacijos. Dauguma Europos šalių pasikliauja prekyba, jeigu kalbėsime apie patekimą į rinką, tai viskas gerai. Tačiau, kai pradedame kalbėti apie standartus, tuomet e, klausimai tampa ne tiek ekonominiai, kiek politiniai. Ir mes manome, kad turėtume siekti aukštesnių standartų. Pasižiūrėkime į REACH reglamentą dėl cheminių medžiagų. Jeigu amerikiečiai sutiktų, aš nemanau, kad jie sutiks su tokiu dalyku, kaip ryč turėti, ką nors panašaus į ryč. Ir standartus priginamus tiems, kurie numatyti ryč. Tai būtų nuostabu, nes e, jie galėtų patekti į mūsų rinką taikydami tokius standartus. Prieš keletą metų mes kalbėjome apie e, nanotehnologijas. Jeigu jie užsitikrintų aukštus standartus šiuose srityse, viskas gerai, bet mes nenorime dėrėtis dėl menkesnių standartų. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Dėl TDO buvo klausimas. E, be didelių detalių. Yra aštuoni pagrindiniai sustarimai dėl kolektyvinių stačių, dar, e, vaikų darbo, prievartinio darbo, nediskriminavimo ir panašiai. 98 metų deklaracijoje tie dalykai atsispindi ir visos TDO šalys turi taikyti tuos susitarimus ir manau, kad e, šios organizacijos atstovė daugiau galėtų apie tai pasakyti. E, buvo klausima apie daugiau kitus TDO standartus, aš turiu visą sąrašą. Uh, E, mes jį parengėme tuo met, kai e, Peteris Mandelsonas dirbo užimtumo generalinėme e, direktorate, taigi jau senokai tą sritį gilinamės. Dėl mitų ir realybės mes manome, kad tai, ką sakome, es yra faktai. Mes turime demokratinės sprendimų prieimojo sistemas, neišgalvojame, uh, E, nebūtų dalykų, bet yra labai svarbu užtikrinti skaidrumą komunikavimo procese. Man regis, kad daug žmonių komisijoje, taryboje ir verslo sluoksniuose e, mano, kad komunikacija nėra būtinai pagrįsta e, faktais. Aš gal negražiai pasisakiau apie tuos, kurie išėjo, bet per socialinį vadovų susitikimą buvo pasakyta, pasižiūrėkite į ES karjerų starimą. E, ir ISDS taip pat e, puikiai veikia, bet e, komisijos pirmininkas, kuris pasakė, tą, padarė tą pareiškimą, turėtų žinoti, kad nėra šiame dokumente ISDS. Taigi mes sveikiname skaidrumą, tai, ką apie ką kalbėjo ponė Malšram, e, jis sakė, kad e, skaidrumas yra mums esminis dalykas, o kai e, prieš kelias dienas vienas japonų žurnalistas paprašė detalių apie darybą su Japonija, ji pasakė, kad dėja negaliu jų atskleisti, taigi mums reikia daugiau dirbti skaidrumo srityje. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Koliai. Daug labai klausimų tarptautiniai darbo organizacijai atvejai pateikta. Taip, labai daug klausimų ir pasakysiu, kad daugiausiai yra susijęs su e, ratifikavimu e, tų aštuonių TDO konvencijų. Mm, noriu pasakyti, kad JAV e, reguliariai dalyvauja TDO darbe ir 98 metų deklaracijos laikosi, e, kurią pasirašė visi nariai ir pagal kurią reikia įgyvendinti principus, e, kurie atsispindi toje deklaracijoje. Dar norėčiau pratesti vieną pastebėjimą, kaip užtikrinti, kad standartai būtų taikomi ir naudojami TDO dokumentai sutarimuose ES jau daro tai per e, padaraus oraus darbo darbotvarkė. Ši darbotvarkė leidžia užtikrinti vientisumą tarp TDO priemonių. Yra aštuonios tos pagrindinės konvencijos, kurios susijęs su keturiais pagrindiniais darbo standartais. Ir tai yra pagrindiniai principai dėl, teisė, dėl teisės į darbą. Matome, kad kai kur yra to padaraus darbo deficitas ir e, atitinkamos šalis gali spręsti, naikinti šį deficitą sektorių lygmenyje, e, mikro lygmenyje ir reikia mm, kalbėti apie starimus dėl tam tikrų sektorių, kur reikia pagerinti standartus. Ir prekybos starimas numato galimybę taikyti bendradarbiaujamojo pobūdžio mechanizmą. Mes galėtume perimti vieni kitų geriausios praktikos pavyzdžius ir reikia užtikrinti, kad būtų mechanizmas leidžiantis bendradarbiauti ir keistis tokia patirtimi, palaikyti dialogą su vis, pilietinė visuomenė tam, kad būtų galima pagerinti darbo standartus dėl mitų ir e, fakto realybės. Manau, kad e, poveikio vertinimai, kurie atliekami iš e, anksto, yra tam tikra mitologija, nes E, viskas yra pagrįsta e, hipotezėmis ir e, poveikio vertinimas yra vienas dalykas, taip pat reikia nuolat atlikti analizę, kad būtų galima spręsti problemas, o tam reikia kur kas griežtesnės stebėsenos ir griežtesnių gyvenimo mechanizmų. Taip pat buvo pati, klausta apie e, konkrečius pavyzdžius, kur pagerėjo standartus. Aš minėjau pasisakymę tris. E, mes nustatėme e, tyrimo metu, kad vienas dalykas yra sąlygos prieš ratifikavimą. Tada šalis įdėgė tam tikrus teisės aktus, kad būtų galima pagerinti normatyvinę bazę ir tokiu būdu standartus, kurie numatyti. Mm, E, susitarimuose, Meksikos atveju tai buvo taip pat JAV e, Kambodžos prekybos susitartime. Aš rekomenduoju Jums paskaityti mūsų tyrimą. Galiausiai dėl nuoseklumo ir vientisumo yra e, nuoseklumas tarp TDO priemonių. Aš bandžiau pasisakydama akcentuoti uh, E, nuoseklumą prekybos sustarimuose. Tai yra tam pasirinkimas TDO priemonių ir e, suderinimas su tam tikromis frazėmis nelabai aiškiomis, dėl ko tampa sunku įgyvendinti tas nuostatas. Ir reikia e, galvoti ne tik tai, kaip įgyvendinti tam tikras nuostas, bet taip pat kaip ir sekti įgyvendinimą ir vertinti, ar yra pažeidimų. So, and... Tikrai geras buvo patarimas, o dabar žodį suteiksiu Ignacijui. Labai ačiū. Tikrai nemažai klausimų man buvo adresuota, tad atleiskit iš karto, jeigu aš kai ką gal pamiršiu, bet aš pasistengsiu atsakyti į kuo daugiau man pateiktų klausimų. Dabar atsakymus suskirstysiu į keturias kategorijas. Pirmiausia, kokią naudą teiks TTIP, kokią riziką, tyrimai, vertinimai ir kartu skyrius, e, kur kalbama apie darbo nuostatas. Bet norėčiau pirmą aiškiai vieną dalyką pasakyti kad mes deramės kaip lygus su lygiais. Ir dabar e, mes neturėtume turėti kompleksų dėrėdamiesi su JAV. Ne tai, kad čia JAV primetinėtų savo modelį ir ne tai, kad čia ES norėtų primetinėti kažkokį modelį JAV. Iš tikrųjų dirbam su deramės, laikydamiesi tam tikros pusiausviros, e, visiškai gerb, gerbdami e, jų ir demokratinę sistemą. Tad e, mes atlikom tam tikrus pasirinkimus, svarbiausius parinkimus, pasirinkimus ir tai išliks ir noriu pakartoti, kad vėl kita vertus mūsų vertybės tos pačios, tik tai aišku, reglamentavimo gal režimai kiek kitokie ir klausimas, kaip vis dėlto pasiekti didesnį suderinamumą nes e, šiaip jau tai, ką mes darom, tai iš tikrųjų nesuponuoja mūsų apsaugos standartų mažinimo. Tad dėl to mes iš tikrųjų nesiderame. Mums reikės turėti stiprių skyrių, kur bus kalbama e, konkrečiai apie priekybą ir apie aplinkosaugą ir kitus dalykus, apie apsaugos dalykus. Kai kurie jūs skeptiškai kalbėjot apie tai, esą tas TTIP mm, išeis į naudą e, mažosiams vidutinėms įmonėms ar atvirkščiai sukurs daug biurokratijos. Dabar nesileisiu į detalės, tačiau norėčiau pateikti keletą pavyzdžių. Antai, turit mažą įmonę Europoje, kuri gamina generinius vaistus ar, medici ar medicinos priemonės, uh, Čia turiu galvoje e, tokį sektorių, kur vidutinės ir mažosios įmonės labai svarbios. Tai vėlgi šiuo atveju tada uh, E, JAV, e, tai suponuoja tam tikrą inspekcijos, tam, tikrą, tam tikrus veiksmus. Jeigu dabar norit eksportuoti iš Bel Belgijos obolius į JAV, tai tas procesas turi įveikti didžiulę e, biurokratinę procedūrą, net penkeri, šešeri metai gali praeiti tam, kad būtų galima eksportuoti. Ta aš vadinu biurokratija. Tai būtent tai numato mūsų tam tikri įstatymai, kurie šiaip jau. Mm, tad mes šiaip jau įvertinom ir, ir mastom, kaip būtų galima vis dėlto įgyventinti nuostatas be biurokratijos. Na, o kalbant apie apsaugos lygį, tai nekeisim savo pozicijos. Mes tą jau aiškiai e, sakėm. E, kalbės, kal, aptarinėsim kartu cheminių medžiagų e, sritį ir iš tikrųjų žiūrėsim, kaip bus galima sumažinti biurokratijos naštą, bet aišku, nesumažinsim apsaugos lygio. Taip, kai kas norit, kad JAV sutiktų su RIČ taikymu, tai būtų labai gerai, bet kita vertus, Mes iš tikrųjų negalim e, šiaip jau pretenduoti, kad galėsim savo apsaugos lygį tiesiogiai primesti JAV. Mes, aišku, savo lygio nemažinsim. Na, o dabar žiūrint į gamybos sektorių, tai mm, netari, tarifų panaikinimo, e, panaikinimas tai irgi su, e, sumažins biurokratiją. Iš tikrųjų, iš tikrųjų yra e, didelės perspektyvos e, mūsų pramonės gaminių e, eksportui į JAV ir atvirkščiai. Tad iš to, išeis, iš to laimėsim ir mes, ir jie. Na, o dabar jūs sakėt, kad, je, kad tam, kad pasiektume susitarimą, tai galbūt teks paukuoti, paukoti tam tikrus svarbius e, socialinės apsaugos elementus. E, dabar viešosios paslaugos. Aiškiai noriu pasakyti, mes tikrai nesidėrėsim dėl viešųjų e, paslaugų liberalizavimo. Uh, mes tiesiog įvertinsim tam tikrą e, tokių paslaugų sąrašą ir tiesiog vyriausybės pres, E, dėl atskirų sektorių, jei ateity tam tikros paslaugos pateks į e, viešąjį sektorių, tai vėlgi tai bus daroma atsižvelgiant į PPO įsipareigojimus. Ta tikrai pakartoju, čia tikrai nėra grėsmės viešosioms paslaugoms. Taip, aš žinau, kad profsąjungų atstovai nėra įsitikinę ir aš tikrai mielai diskutuosiu tuo klausimu su profsąjungų atstovais ir toliau. Uh, bet mes turim įsipareigojimus ir kita vertus jūsų pačių vyriausybės spręs, ar tam tikros viešosios paslaugos, kurios dabar, kurias dabar teikia pri, privatus sektorius, tai vyriausybės dėl to spręs. Toliau, dėl viešųjų pirkimų. Nepamirškim, kad e, čia vienas iš svarbiausių dalykų e, rūpimų per e, dėrybas dabar e, JAV įmonės e, gali dalyvauti mūsų viešuoju, viešuoju pirkimu procese ir nėra jokio diskriminavimo, tačiau priešingai yra mūsų įmonėms, jos diskriminuojamos JAV ir į tai atkreipia dėmesį e, tam tikros e, profsąjungos, kai kas čia iš komitetų narių. Bet taip, iš tikrųjų, aš žinau, kad e, kai buvo deramasi dėl viešųjų pirkimų direktyvos Europoje, tai dėrybos buvo sunkios, kietos. E, ir buvo kalbama apie socialinius aplinkosaugos e, kriterijus, į kuriuos turės atsižvelgti perk, perkančiosios institucijos. Tačiau vėlgi e, dėl to tikrai nebus nusileidžiama dėrybose su JAV. Mes tiesiog, tiesiog panaudosim savo viešųjų pirkimų direktyvos formuluotes konkrečias. Dabar buvo klausimas dėl uh, E, investuotojų vyriausybinių ginčių sprendimo mechanizmo. Aš nesileisiu ilgai. E, komisija labai greitai pateiks e, ataskaitą po dabar vykstančių konsultacijų. Ir vėl aš nekalbėsiu dabar apie tai plačiai, bet labai mielai pakalbėsiu apie šį mechanizmą kitą progą, vėliau. Kitas klausimas dėl poveikio vertinimo, tyrimo. Taip, mes vertinom, kokį poveikį duos e, TTIP, bet mes kalbam apie potencialų poveikį, nes dar neturim šiaip jo susidėrėję dėl šio susitarimo, dėl partnerystės susitarimo. Tačiau dauguma tyrimų rodo, kad bus pasiekta tam tikra nauda, tam tikro lygio nauda. Antai CEPR tyrimas e, buvo atliktas, komisija atliko poveikio vertinimą. Tad įsivaizduojama, kad 0,5 procento per metus padidės BVP Europoje. Per metus. Per dešimt metų laikotarpį, nes aišku reikės įvertinti kartu ir ūkio pokyčius. Uh, Tad per tuos dešimt metų numatoma, kad BVP padidės 0,5 procentais kasmet, kasmet, tai yra per dešimties metų laikotarpį bet su, ir tai bus, žinoma, poveikis bus e, šiaip jau mm, staigus, bet kita vertus, aišku, reikės atsižvelgti kartu ir į realią e, ūkio padėtį ir todėl mes čia tiesiog vertinam dešimties metų laikotarpį. Bet mes atsargiai atlikom tyrimus, mes neoperavom konkrečiais skaičiais antai, kiek darbo vietų bus sukurt, sukurta šituo susitarimu, nes iš tikrųjų tikrųjų labai svarbu, labai sunku konkrečiai ką nors spėlioti. Bet dabar turimi duomenys rodo, kad ES 5 e, milijonai darbo vietų priklauso nuo mūsų priekybos su JAV. Ir tai logiška tada, kad kai bus pasirašytas šis susitarimas, tai aišku, logiška bus sukurta daugiau darbo vietų. Bet kiek darbo vietų dabar aš negaliu pasakyti. Ir todėl sutinku, kad iš tikrųjų labai pravartu pažvelgti į e, tam tikrus e, tam tikras prognozes ir kartu pasižiūrėti į tuos susitarimus, kurie jau susiderėti. Čia vėl neminėsiu naftą, nes ten e, vėlgi sąly, kitokios sąlygos susitarimo tarp JAF ir Meksikos ir vieną ir kitą e, JAF ir ES susitarimo, bet galima pasižiūrėti į. į, e, į laisvosios priekybos susitarimą su Pietų Koreja. Aš atsimenu, kai dėrėjomės dėl šito susitarimo, tai aš irgi kalbėjau parlamente ir buvo pateikta labai daug klausimų, buvo klausima, kokį poveikį šis susitarimas turės mūsų pramonės sektoriui, gamybos sektoriui nes buvo vėlgi didelis tas deficitas palyginti su mūsų, palyginti eksportą, importą iš e, pietų e, Korejos. O dabar mūsų eksportas į pietų Koreją gerokai padidėjo. Ir dabar jau priekybos balansas yra teigiamas, perviršis netgi. Ir būtent tai yra to susitarimo su pietų Koreja padarinys ir todėl mes, e, aišku, galim įsivaizduoti, kad panašiai bus ir šio susitarimo su JAV atveju, kad jis duos gerų rezultatų. Dar keletą žodžių dėl darbo e, nuostatų skyriaus. Aš nesakau, kad tai, ką mes susidėrėjom ar padarėm CETA atveju, kad jau pabaiga, aišku, dar galima gerinti darbo nuostatų skyrių e, šiame susitarime galime derinti tuos du požiūrius, požiūrį, kurio buvo laikytasi CETA. Bet dabar visą tai, ką mes turim CETA atveju ir susitarime su Pietų Koreja, tai yra privalomi, e, privalomi, privalomos nuostatos dėl darbo. Ir kartu uh, vėlgi yra kitos privalomos nuostatos. Tik tai ski, vienintelis skirtumas, kad priekybos sankcijos nėra nuostatų įgyvendinimo mechanizmas. Čia daugiau mes vadovaujamės e, visuomenės spaudimu, nes nesam numatę tiesioginių sankcijų. Tad e, vėlgi, jeigu nustatomi pažeidimai, TDO e, konvencijų, tai tada apie tai paviešinama ir tada daromas spaudimas šaliai. Taip, JAV teoriškai e, numatė yra sankcijų, tačiau praktiškai jos nebuvo taikomos, o po 11 metų dabar pirmas toks atvejis atsirado, kada byla paduota arbitražui ir, ir Bet kita vertus, ginčiai dėl darbo nuostatų pažeidimo, tai vėl apip, ap, tos nuostatos apipintos tam tikrais e, filtrais. Tad e, jeigu tik tai bus e, įrodyta, kad šiaip jau konkrečią bylą būtų galima paduoti arbitražui, tai tada taip, tada gali, galima pasikli, pasiremti šituo mm, ginčių sprendimo mechanizmu. Bet vėlgi, Pietų Korejos atveju, tai mes turim laisvosios priekybos susitarimą su šia šalim ir ten yra darbo nuostatų. Uh, Antai e, Pietų Korejoje yra e, trūkumas, kad profsąjungų, tiesiog e, profsąjungų sąlygos viešajame sektoriuje nėra iki galo įgyvendintos ar, ar numatytos. Ir Pietų Korejai labai sunku tada uh, buvo tiesiog pateikti tam tikrų argumentų. Tad mes žinom, kad e, čia šiuo klausimu iš tikrųjų reikės dar e, rasti tinkamą kelią. Bet e, vėlgi ne, nereikėtų taip daryti tokios išvados, kad sustarimai su JAV įgyvendinami, o su ES ne. Ačiū, dar yra du papildomi klausimai dėl užimtumo ir aplinkos skyriaus. Pirma, mes pateikėme JAV dokumentą, pozicijų dokumentą gegužės mėnesį šiuo, šiais klausimais. Ir ar yra kokios, kokia nors JAV reakcija šiuo klausimu ir ar jums susidaro įspūdis, kad JAV iš tiesų norėtų dėrėti šiais klausimais? O antra, minėjote, kad rengėte pasiūlymą dėl tvarumo skyriaus. Kas atlieka šį darbą ir jeigu teisingai suinformuotas, tai e, patariamoji grupė turėtų teikti konsultacijas Europos Sąjungos komisijai ir jeigu būtų paprašyta konsultacijų nuomonės, tai Europos parlamentas irgi turi patirties, ypač dėl tvarumų skyriaus Taigi, ar e, kas rengia tą skyrių ir ar kreipiamasi dėl nuomonės? Pirmiausia, norėčiau atsakyti į tą klausimą, kurį užmiršau. Buvau užmiršęs atsakyti, nes e, klausimas buvo toks. Ar mes teiksime pakankamą prioritetą šiam dėrybų aspektui, kadangi dar nepateikėme pasiūlymo. Ir kai teigėte, pateikėme labai detalų doku, pozicijos dokumentą ir jame e, nurodėme tuos dalykus dėl tvaraus vystimosi, taip pat dėl užimtumo, dėl aplinkos klausimų. Vyksta intensyvios diskusijos su JAV ir gausime detalės pastabas. JAV paaiškino savo požiūrį dėl užimtumo ir aplinkos Deja, konkrečios pozicijos e, tekstinio pasiūlymo dar nepateikė, galbūt todėl, kad e, kai kurie dalykai iš tikrųjų yra labiausiai kontroversiški, kalbant apie šį transatlantinį susitarimą. Taigi, e, dar prašoma patikslinti kai kurias sudedamasias dalis. Mes susidarėme nuomonę, kad JAV pateiks savo pasiūlymą ir kaip e, ruošiama jį pateikti dabar. Ir kompetentingos komisijos tarnybos rengia dokumento projektą ir aplinkos ir užimtumo e, generaliniai direktoratai dirba kartu kaip viena komanda. Taip pat patariamojoje grupėje buvo kalbama apie bendrą struktūrą šio dokumento ir patariamoji grupė turėtų pateikti savo patarimus dėl struktūros. Ir kai komisija parengs šį pasiūlymą, tuomet mes pasitarsime, pateiksime jį valstybėms narėms Mes pateiksime tą dokumentą Europos parlamentui pagal nustatytas procedūras e, ir taip pat kreipsimės į INTA komiteto stebėsenos grupę. Ir žinoma, lauksime pastabų, komentarų e, prieš pateikdami tą dokumentą JAV. Na ir kai dokumentas jau bus pateiktas e, JAV pusiai, tuomet jis taps viešu ir tuomet bus pateiktas internetinėje svetainėje. Na ir jeigu jūs e, domina ši tema, suprantama, mes galime įtraukti ir daug naujų papildomų dalykų. Ir mes e, pasistengsime, kad tas dokumentas būtų geresnis, nei buvo parengtas susitarimo su Kanadu, Kanada atveju. Ir E, SETA vis tiek yra privalomas dokumentas ir taip pat lyginsime ir su tuo sustarimu, kuris buvo pasiektas dėl Korejos. Ačiū Jums už klausimus, ačiū už atsakymus. Tikrai labai sunku būtų viską apibendrinti. Akivaizdu, kad ISDS yra tas e, svarbus dalykas, E, kuri, kuris kartais pražiūrimas, antras dalykas yra viešosios paslaugos ir trečias klausimas, ar iš tikrųjų bus sukurta naujų darbo vietų. O tas ketvirtasis didelis klausimas, jeigu bus sukurta darbo vietų, tai kokio, kiek kokybiškos jos bus. Ir manau, kad visi šie klausimai yra svarbus, prie jų reikės grįžti ir reikės grįžti ir mūsų komitete, ir kartu su prelegentais dar nekartą aptarti. Ačiū Jums už e, pristatymus. Tai buvo pirmasis toks didelis klausimas užimtumo komitete, bet esu įsitikinusi, kad prie šių klausimų dar grįšime ir kad mūsų laukia labai intensyvus darbinis laikotarpis visais šiais klausimais, kurie yra susijęs su transatlantinė E, transatlantinės priekybos ir investicijų partnerystės susitarimais. Aš tikrai labai dėkinga esu jums visiems, kad dalyvavote posėdyje, kad pateikėte faktus ir skaičius, kurie jums yra žinomi. Na, o dabar dar lieka kitų klausimų, prie kurių reikės padirbėti ir tikėsimės, kad per kitus ateinančius mėnesius pateiksite mums naujos informacijos. Na, o dabar ačiū jums visiems daugiau ir sunku būtų, ką nors be pridurti. Ačiū.